Man rengis reikia pradėti, nes nenorėtume sutrumpinti pranešėjams jų pasisakymo laiko. Bet pirmiausia, reikia atlikti keletą formalių dalykų. Ar galite pritarti darbo atvarkės projektui? Kaip suprantu, jūs pritarėte. Toliau pirmininkės pranešimai turiu keletą tokių pranešimų, kalbėsiu trumpai. Rytoj ryte keisimės nuomonėmis su pirmininkė Elena Saldago. Ji yra tarybos ekofinų pirmininkė. Ji dėja rytoj ryte negali atvykti, bet pranešime jums apie naują susitikimo su jie laiką vėliau. Pagal 121 straipsnio penktą dalį jie turi atvykti į parlamentą ir paaiškinti, kokių priemonių, kokių priemonių Graikijos atžvilgių įmamasi. Aš manau, kad mes tą laiką, kuris buvo skirtas Ekofino pirmininkiai panaudosime kitaip, apsvarsysime padėti Graikijoje ir dabar tik tai laukiu visų koordinatorių patvirtinimo, kad jie pritars tokiam pakeitimui. Gegužės 10 dieną vyks neįlinis susitikimas po pietų. Jo metu balsuosime dėl AMFM direktyvos ir finansinio paketo direktyvų pranešimo. Jūs žinote, kad visas šis paketas yra gana didelės apimties. Dokumentai buvo vieną kartą tik tai išdalyti ir prieš kitą posėdį kitą savaitę mes jų neplatinsime naujai, bet galėsite juos spausintis iš komiteto tinklalapio. Taip pat keletas kopijų tų dokumentų bus posėdžių salėje, bet tiesiog mes bandome taupyti popierių ir nespausdinti visų dokumentų, kurių gausų tame pakete. Taip pat vyks gegužės 20 dieną nuo 9 iki 11 valandos neįlinis posėdis Strasbūre. Noriu priminti Jums, kad koordinatoriai išplatino informaciją apie Europos statistikos patariamo komiteto du naujus narius, kurių kandidatūras mums reiks patvirtinti. Terminas labai žiaurus. 7 gegužės turi vykti balsavimas, todėl iki 5 gegužės prašytume pateikti savo nuomonas, pastabas. Ir galiausiai rezoliucijos dėl pagrindinių ekonomikos gairių ir ekonomikos valdymo projektas. Šis klausimas atidėtas prašant vienai politiniai frakcijai kurios prašymui pritarė dvi kitos politinės frakcijos. Ir todėl šios rezoliucijos projekto svarstymas bus atidėtas. Ir bus svarstoma. Gali būti, kad ši rezoliucija bus apskritai vėlesniam laikui atidėta, jeigu taryba atidės jos svarstymą spalio mėnesiui. Taip pat jūs žinote, kad neeilinis eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas vyks gegužės 7 dieną, taigi mums gali tekti kai kurios dalykus peržiūrėti atsižvelgiant į eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovų posėdžio rezultatus. Sofija. Na, kiek nemaloniai esame nustebinti, kad rytoj negalėsime pasikalbėti su tarybos ekofin pirmininkė Elena Saldago ir kad bus organizuojamas, organizuojama kita diskusija. Bet, kaip žinote, padėtis keičiasi labai greitai ir galbūt kai pirmininkė Lena Saldago turės jau laiko atvykti į parlamentą, nebebus reikalo svarstyti to klausimo. Todėl tikiu, kad jūs pirmininkė dar kartą susisieksite su pirmininkaujančia valstybė ir pabandysit pasitikslinti, ar tikrai taip jau neturi laiko ponia Elena Saldago. Pirmininkė, turiu pasakyti, kad mes tikrai labai griežtų tonų kalbamės. Galiausiai aš negaliu priversti ponios Saldago atvykti pas mus, bet tikrai patikinsiu, jūs darome viską, ką galime. Dabar grįžtant prie trečiojo klausimo, tai yra viešasis klausimas dėl sistemos bazilis 2 ir direktyvos dėl kapitalo pakankamumo reikalavimų persvarstymo. Ir mes rengėme pranešimą tuo klausimu. Ponas Karas rengia tai Noriu dabar pasveikinti pranešėjus, kurie kalbės tokia tvarka Barbara Fron, Andrėjas Reichel ir Adrian Blanda Vignal. Kiekvienas iš jų galės pasisakyti nelgiau dešimties minučių, o po to mes pereisime prie savo prie diskusijos, prie klausimų atsakymų. Taigi, jeigu kas norėsite paklausti, duokite žinę įprastų būdų. Mes esame išplatinę kurikulium bitėm pasisakančiųjų, todėl tikiu, kad nereikia jų išsamei pristatyti. Stefanas Volperis, kuris kalbės pirmasis, yra Bazelio bankų priežiūros komiteto generalinis sekretorius ir labai malonu, kad jis šiandieną dalyvauja mūsų klausimuose. Taigi žodis jums, Volperi. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinote, kad aš dirbu Bazelio komitete, kuris nori reformuoti likvidumo sistemą. Taigi pagrindinis tikslas šios reformo programos yra sustiprinti bankų sektoriaus atsparumo, kad būtų galima skatinti tvarų augimą tiek trumpalaikiai perspektyvoje, tiek ilgalaikiai perspektyvoje. Žinote, kad iki krizės sistema pasižymėjo finansų sistema pasižymėjo įvairiais trūkumais. Pirmiausia, per daug neišpirktų kreditų ir nepakankamas kapitalo pajėgumas padengti nuostolius. Pernelyg e, spartus kreditų augimas, tuo pačiu nepakankamas rizikos prisėmimas nepakankamas likvidumas ir ypač pernelyg ilgi išpirkimo terminai tiek tiesioginio, tiek netiesioginio kreditavimo. Nepajėgumas bankų susilpnis gerai reaguoti į cikliškumą finansinėse rinkose ir galiausiai pernelyg didelė sisteminė rizika, kuri neleidžia tinkamai reaguoti į įvairias išorės neigiamas pajėgas. Ypač situacija buvo sudėtinga, kadangi krizė buvo labai gili, o finansų sistema pasitiko krizę, negalėdama išpirkti kreditų, nepakankamai užtikrindama savo likvidumą, turėdama nepakankamą kapitalo lygą. Jeigu daugelis iš reikalavimų būtų įgyvendinti, tai nebejotinai krizė taip žiauriai nebūtų smogusi ir nebūtų, nenukentė, nebūtų nukentėjęs bankų likvidumas. Bankų silpnosios pusės reikalavo imtis priemonių ir mes atlikome savo analizą. Pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad visi, mater, visa materiali rizika yra tinkamai įskaičiuota, skaičiuojant reikalingo kapitalo dydį, įskaitant ir priekybos vertybiniais popieriais veiklą, taip pat sudėtingas pavertimo priekybiniais popieriais operacijas. Reikia užtikrinti aukštos kokybės kapitalą, kuris yra pajėgus kompensuoti nuostolius ir um, sušvelninti patirimą riziką. Būtina nustatyti tinkamą kontrolės sistemą, priežiūros ir rizikos valdymo sistemą. Reikia toliau stengtis, kad atidėjimai būtų labiau orientuoti į ateitį ir į ciklišką kapitalo pajėgumą atsispirti finansinėms krizėms. Mes taip pat ketiname nustatyti minimalius globalinius standartus, kurių pagalba galima būtų įvertinti ir kontroliuoti likvidumo riziką. Toliau reikalinga reguliuoti ir prižiūrėti bankų sistemą, kad ji būtų stipri ir kad jos nepaveiktų išorės riziką. Reikalinga stiprinti valdymą ir stiprinti antrojo ramšio priežiūros peržiūros procesus. Būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai skleista įmonių <clears throat> informacija dėl jų rizikos um, sudėtinių dalių ir kapitalo pakankamumo duomenis. Ir galiausiai reikalinga pagal šią reformą integruoti rizikos ribojimą makro ir mikroekonomikos lygių, nes tokiu būdu bus galima uh, E, bankams pasirinkti individualius veiklos modelius, kurie mažiau pavaldus rizikai. Labai didelė dalimi reforma siekiama apimti įmonas ir veiklą, kurios yra sisteminė savo požiūriu. Pavyzdžiui, kapitalo pakankamumo reikalavimas turi būti sustiprintas ir tokiuose sritise kaip priekyba vertybiniais e, popieriais ir jų apskaita pasirašysiųjų šalių kreditavimo rizika ir sudėtingos skolos vertybinių popierių operacijos. Mūsų komitetas varsto įvairius galimus modelius ir sisteminę riziką, bet visi bankai turi sustiprinti savo pozicijas, didindami kapitalą, Rengdama savo, pasiūlym, rengdama savo pasiūlymus, komitetas ypač didelį dėmesį skiria ne akcinėms bendrovėms, įskyrus kooperatinės bendrovės ir taupimo bankus. Be to, komitetas tikisi, kad visi bankai nepasitenkins minimaliais reikalavimais ir įves savus didesnius reikalavimus. Tačiau priemonės, kurias padės kovoti su ekonomikos cikliškumu, turi padaryti sistemą atsparesnę įvairiems išorės um, krizės poveikiams. Komitetas, ruoždamas savo reformą, analizavo visą pramonę ir visą ekonomiką tiek pereinamojų laikotarpių, tiek iš ilgalaikės perspektyvos pozicijos didelę dalimi bankai iki krizės, dabar bankai jau grįžo į tą pelningumo normą, kuri buvo iki krizės. Bet tikimasi, kad kadangi jie buvo išgelbėti pinigais iš biudžeto, tai jie panaudos tuos pinigus tinkamam kapitalo formavimui ir likvidumo užtikrinimui, bet ne premijoms ar dividendams ar kitiems dalykams išmokėti. Pereinant prie standartų, kuriuos mes rengiame, perėjus prie standartų, kuriuos mes rengiame, turėtų padidėti pasitikėjimas sistema, kuri iki šiol buvo labai, labai žema. Lygiai taip pat dabartiniai reguliavimo reikalavimai buvo nepakankamai aukšti. Ir pavyzdžiui, dabartinis faktinis minimalus kapitalo poreikio reikalavimas sudaro tik tai 2 procentus nuo bendros, bendro turto santykėje su rizikingo turto dydžiu. Ir tai yra svarbus rodiklis, kuris turi būti pakeistas. Komitetas pasiūlė, kad būtų sukurti tarptautiniai suderinti minimalaus likvidumo standartai, kurie leistų bankams išgyventi vieną mėnesį didelės krizės sąlygomis ir užtikrintų jų atsparumą tolesniam, tolesniam neigiamam poveikiui. Pirmininkė prašo kalbą pranešėjo skaityti tekstą lėčiau. Komitetas taip pat numatė labai griežtus, reika, e, griežtus reikalavimus vertindamas ir reformas. Tam, kad bankai sustiprėtų ir kad būtų užtikrintas tolesnis tvarus augimas. Tie procesai apima tokius dalykus. Pirmiausia, tai yra viešos konsultacijos. <clears throat> Gruodį kapitalo ir likvidumo reformos buvo labai plačiai ir viešai analizuojamos. Komitetas nori užtikrinti, kad būtų įvertintos visos busimos reformos pasiekmes ir taip pat tos skatinančios priemonės, kurios bus sukurtos. Toliau, poveikio vertinimas. Komitetas atliko labai išsame vertinimo uh, analizę ir kokį poveikį reformos turės atskiriems bankams ir bankų pramoniai. Toliau perskaičiavimai. Komitetas išanalizavo, kaip reikėtų perskaičiuoti apskritai kapitalo ir likvidumo reikalavimus tam, kad bankų sistema sustiprėtų ir būtų atspari krizėms. Ir galiausiai makroekonominė poveikio vertinimo studija kuri apėmė perinamai laikotarpį. Finansų stabilumo valdyba ar Bazelio komitetas bendradarbiaudami su BIS e ir Tartautiniu valiutos fondu vertina reformos poveikį įvairios trukmės perinamojo laikotarpio atžvilgių kad neiškiltų grėsmė ekonomikos atkūrimui. Be to, bus bandoma susijęti su kitomis reformomis, kurios padės sustiprinti bankams savo pozicijas krizės atveju. Nebejotinai, kad visi tie uh, pereinamo laikotarpio reikalavimai reikš, kad galiausiai reikalavimai bus perimami laipsniškai ir tokiu būdu augimas bus nestabdomas. Dabartiniu metu visame pasaulyje siūlomi įvairiausi produktai ir įvairiausi naudojami modeliai priklausomai nuo turto rušies galvojant apie galimą kitą krizę, mes turime pirmiausiai sukurti tokias sąlygas, kad galėtume sušvelninti krizės padarinius. Nebejotinai, kad bankų sektoriaus atsparumo didinimas, ypač atsižvelgiant į finansinių rinkų globalę dimenciją, yra absoliučiai būtinas, jeigu mes norime, kad patirta krizė vienoje šalyje nenuvirnytų per kitas. Tuo labiau, kad nuostoliai, kuriuos patyrė, patyrė bankai krizės metu, paprastai kelia rimtų problemų. Šios reformos padėtų tokių a, padarinių išvengti. Ačiū tiek iš mano pusės, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Um, we'll, we'll till, till... Ačiū klausimus. Pasilaikysime vėlesniam laikui, nes gali būti, kad klausimai bus tarpusavė susiję. Taigi dabar Barbara Fraun. Uh, kuri yra iš Santander. Jos e, ypatinga atsakomybė yra Bazelio 2 rizikos ana, e, valdymas, riziko anal, rizikos analizė, atidėjimai. Santander grupė. Taigi, Barbara, prašom. Ačiū už šią galimybę pasidalyti su jumis. E, Bazilio 2 grupės nuomonę požiūriu į CRD 4. Po to aš pakalbėsiu ir apie dinamiško atidėjimo klausimą. To, tai, kas bus skaidrėse pateikiama, gal bus ateičiai naudinga medžiaga. Taigi Santander 2 pritarė BCBS ir Europos bendrijos tikslui, kad reikia sustiprinti finansinį sektorių. Um, Ir reikia ypatingai sutelti dėmesį į tokius dalykus. Nors dabar siūlomi teisės aktai stengiasi išryškinti ir išspręsti e, tas problemas, kurios paaiškėjo mm, per krizę, tai yra nebiržinių švestinių priemonių klausimas, vertimas vertiniais poberiais ir taip toliau. Galvojant bendrai apie riziką, reikia galvoti apie e, prie jos prisidėjusius veiksnius. Reikia ypač išanalizuoti tai, kad trūko e, šiame sektorėje kontrolės kontrolės iš pačių įstaigų, taip pat trūko ir priežiūros iš viešojo sektoriaus. Tie bankai, kurie gerai veikia per šią labai aštrę krizę, panašu, turėjo tokį pat poveikį, kaip ir prašiau pasirodę subjektai. Toliau mes galvojame, kad pasiūlyme reikėtų uh, pasiūlymą reikėtų vertinti neatskirai, reikėtų galvoti apie visus galimus um, padarinius kitiem, kitiems padaliniams, kitiems sektoriams ir tik tuomet galima priimti galutinį sprendimą. Tai reiškia, kad reikia išve, įvertinti poveikį realiai ekonomikai ir vartotojams, e, geram finansinių rinkų veikimui, taip pat galimam pasikeitimui e, to vaidmens, kurį tradiciškai bankai iki šiol vaidino. Sutelksiu dėmesį dabar į antrą elementą. Mes baiminamės, kad e, stambių pozicijų taisyklių taikymo, koreliacijų, likvidumo buferių, e, kitų priemonių naudojimas gali e, kelti problemų. Linkvid, kai eina kalba apie likvidumo buferius, nėra įtraukiami visi bankai, taip pat, kai eina kalba apie koreliacijas, uh, Tai gali turėti poveikio um, bankinio sektoriaus likvidumui ir stabilumui, ypač smulkesnių mastų. Tai reiškia, kad tuo met investuotojai nebenorės investuoti į bankų kapitalą kadangi bus didelis dar ir e, daug neiškumo dėl kapitalo išsaugojimo standartų, dividendų išmokėjimų, kapitalo augimo taisyklių. Toliau tai, kad kalbama apie didelio likvidumo kokybišką kapitalą, kad tai akcentuojama net iš rizikos priežios pusės, tai gali neigiamai paveikti um, bendrą situaciją rinkoje ir gali elgesys pasisukti neprognozuojama ir ne, nepalankia pusė. Uh, Tai reiškia, kad reikėtų galvoti apie tai, kad nebūtų vienas kažkoks tai ribotas ar keli tik tai likvidumo šaltiniai, kai eina kalba apie likvidumo buferius. Be to, Santander galvoja apie vienodos veikimo taisyklės, todėl, likvidu, todėl kapitalo vienodumo. Um, nebūtų įmanoma dar šiuo metu pasiekti, kadangi nėra fiskalinės ir kitos taisyklės suvienodintos. Uh, Ir todėl, kai įvairios kapitalo matricos vis tiek lemtų skirtingus rezultatus. Ir turtas, ypač pagal vietos taikomas taisyklės, būtų nukreiptas į kitas rytis. Todėl mes nenorėtumėm, kad būtų taikomos senelio nuostos plačiai, kadangi tai iškraipytų vienodas žaidimo taisyklės rinkoje likvidumo pasiūlymai, kokie yra dabar pateikti, gali tikrai pakengti bankų dabartiniai situacijai ir vaidinam vaidmenį. Be to, kai eina kalba apie tai, kad e, mažos rizikos e, ipotekinių paskolų bankininkystės sektoriaus augimo menkas galimybės gali būti tai, kad šalia banko susidarys kitas sektorius, kuris menkai, bus menkai reguliuojamas ir kuris kenks bankininkystės sektoriui gerai veikti. Taigi, Santander galvoja, kad tik tai per e, e, nuoseklų viešo ir privataus sektoriaus dialogą būtų galima e, nus, prieiti prie gerų rezultatų ir gerų paskatų ir tuomet naujas, e, nauja teisinė reguliavimo bazė susiformuotų tokia, kuri patenkintų abiejų pusių lūkesčius. Tuomet būtų galima iškirsti kelią bet kokioms krizėms, bet to pačiu metu leisti bankams išlikti privatiems subjektams, veikiantiems vienodomis veikimo taisyklėmis ir, leidžiant, ir e, sudarančią sudarančias galimybėms e, bankams atskirti, kas yra gera, kas yra bloga praktika. Tokiu būdu būtų galima atkurti ir išlaikyti stabilumą rinkoje. Dabar pabaigai. Prieš leidžiantis į techninius dalykus, aš noriu paaiškinti, kodėl reikėtų galvoti labiau um, į ateitį, kalbant apie atidėjimus ir uh, mūsų ekonomiką. Ekonominė veikla pe, patiria periodinius ciklus, kuomet po geresnių metų būna prastesni metai, netgi rimtos krizės. Ir kaip Ezopo pasakėčioje, uh, bankai turėtų uh, daryti atidėjimus vasaros metu, kad galėtų turėti iš ko gyventi žiemą. Taigi turėtų žvelgti į ateitį. Taigi tas pasirengimas prastesniems dienoms yra labai svarbus. Mūsų alternatyvus pasiūlymas ir propaguoja šią mintį. Gal kiek kitokiu formatu. Kita skaidrė. Jeigu tai yra taip paprasta, tai kodėl yra vis dar tiek daug painiavos, e, kai kalbam apie šį klausimą? Man atrodo, priežastis čia dviejopos. Visų pirma, net visi, visos šalis nori į ateitį orientuotų atidėjimų, vis tiek, kaip iš skaidrės matome, problema išlieka. Uh, kad reikia spręsti procikliškumo problemą atidėjimais. Tačiau kai kas galvoja tik tai apie patirtų nuostolių kompensavimą. Ir tai daroma per nelik anksti. Dar kiti galvoja, kad galima išvengti kredito augimo per nelik didelio tokiais atidėjimais. Čia dabar aš perinu prie antro elemento. Išvada darytina tokia, kad šis klausimas yra aptariamas arba finansistų, arba tų, kurie turi patirties Bazelio du srityje. Ir todėl iš tikrųjų nėra bendro susitarimo, kaip, kaip Babelėje nebesusišnekama. Kokie dabar būtų pasiūlymai dėl atidėjimų į ateitį. Čia pasiūlymus būtų galima sudėlioti tris kategorijas. Pirma, čia apskaitos taisyklės būtų pagrindas, antras būtų um, rizikos uh, įvertinimo taisyklės ir trečias būtų kompromisas tarp, abi, tarp tų dviejų kategorijų. Nors mes remiame Europos komisijos pasiūlymą, kuris atitinka mūsų nustatytus tikslus dėl vieningumo, paprastumo ir skaidrumo, mes galvojame, kad vis tik tai sudėtinga bus įtikinti visus pakeisti apskaitos standartų variantą. Todėl mes siūlome kitą variantą, kuris susijėtų apskaitos pagrindų paremtus pasiūlymus su tais pasiūlymais, kurie orientuoti į, rinko, į rizikos analizę. Mes norime apjungti visus interesus, nors tai, aišku, yra labai sudėtinga mūsų manimu. Toliau, augimo metu yra e, daromi atidėjimai, kad būtų galima išvengti pernelyg didelio kredito augimo ir būtų galima pasirinkti sudėtingesniam laikotarpiui, kad nebūtų ekonomikos perkaitimo. Kuomet iš, e, ateina sunkmetis, tie atidėjimai gali būti panaudoti tam, kad ne, nesustotų e, bankų teikiamo paskolų procesas labai staigiai, kad neatsirastų labai didelių bankinių nuostolių. Tokiu būdu galima užtikrinti stabilumą ir mm, bankin, bankų veiksmai dar labiau neaštrina krizės. Mano kitoje skaidrėje rasite skaičius, kaip e, palistruojančius mano e, šios paaiškinimus. Toliau. Štai mes nenorėtumėm, čia pagrindinė mūsų žinia šiandien, mes nenorime dvigubos e, sistemos, kuomet e, vienu vertus būtų apskaitos rengia, e, pagrindų taikoma sistema, kitu atveju būtų Europos komisijos siūloma sistema. Mes norime apjungti tuos pasiūlymus ir išsakysiu tris komentarus. Mes pripažįstame, kad um, tie, kurie nustato apskaitos standartus, reikalinga, aišku, tiksliai, aiškiai, skaidriai atskleisti bankų situaciją investuotojams. Kita vertus, niekuomet su dinaminiu atidėjimo sistema nebuvo problemos investuotojams. Antra, mes galvojame, kad tiksl, tikslus dabartinės situacijos atspindėjimas neužkirstų kelio um, nuostoliams pagal dabartinius portfelius ir jų sandarą. Ir toliau, kadangi dividendai išmokami tik tai po atidėjimų, kurie yra reikalaujami pagal teisės aktus, tai bet kokiu atveju um, nuostolio pelno ataskaitos atitiktų Bazelio du reikalavimus. Todėl, kita skaidrė, mes kartuojame dar vieną dalyką, kad konvergencija yra geriausias kelias į priekį. Ne vien tik taip tarp apskaitos standartų ir reguliavimo institucijų, bet taip pat ir bendrai įvertinant reguliavimo sistemas pasaulyje. Taigi, Bazilio du grupė galvoja, kad atidėjimai turi būti daromi siejant juos su kitomis apsaugos priemonėmis ir kapitalo reikalavimais. Ir tik tokiu būdu atidėjimai galėtų būti tokie, kad būtų galima išspręsti procikliškumo problemas. Šiuo atveju kol kas atsakymas yra nepakankamas, jeigu yra taikoma tik tai standartų sistema, apskaitos e, standartais grindžiama sistema. Nes jeigu yra faktiškai pripažįstami nuostoliai pirmą dieną, kai kalbama apie bendrą portfelį ir išmokėjimo terminus ir tuomet atidėjimai yra skaičia, skaičiuojami, tuomet procikliškumas yra neišsprendžiamas. Europos komisijos pasiūlymas ir a, apskaitos standartų nustatinėtojai turi rasti kompromisą. A, kad būtų galima, jeigu neišspręsti procikliškumo, tai bent jau sušvelninti maksimaliai jį. Ir tokiu būdu reikėtų kapitalo apskaičiavimą paremti atsižvelgiant į cikliškumą. Bet kokiu atveju, mano paskutinė pastaba jau, aš asmeniškai galvoju, kad iliuzija būtų galvoti, kad procikliškumą būtų iš viso įmanoma kažkada eliminuoti. <coughs> Ačiū, dešimt minučių nėra pakankamai laiko, bet e, dar galėsite pasisakyti, kai bus užduoti klausimai. Dabar ponas Andrėjas Trechel, jis yra Erste Group banko e, valdybos pirmininkas. Ačiū gerbama pirmininkė, ačiū deputatai. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje. Aš mm, dirbu bankų sektoriuje ir tikrai labai džiaugiuosi šiomis dienomis būti pakviestas į tokius posėdžius. Krize buvo sukurta bankų ir šiuo metu reikia politikų įsitraukimo politikai turėtų peržvelgti tai, kas buvo sukurta reglamentavimo sferoje tam, kad ateityje būtų išvengta panašių krizių. Manau, kad politikai G20 posėdėje e, uždavė dvi e, užduotis įstatymų leidžiamai galiai. Pirmiausiai, pasitengti, kad bankai būtų saugesni, kad tokia krize neįvyktų ateityje. Taip pat e, peržvelgti iš naujo reglamentuoti e, užmokesčio ir paskatinimo sistemą bankuose, kad nebūtų skiriami tokio, tokios premijos, kaip buvo anksčiau. Ir trečioji užduotis sugražinti bankus į, į tą pirminį tikslą, dėl kurio jie buvo sukurti, tai būtent m, mm, primti depozitus ir skolinti ekonomikai. Ir manau, kad būtent šita trečioji užduotis yra sunkiausiai įgyvendinama įstatymų leidėjams. Ir man be galo neramu, kad politikai net neįsivaizduoja, kokios žalos patirs e, ekonomika, jeigu Bazelio, antur, Bazelio sustarimas bus įgyventas taip, kaip jisai yra surašytas. Mes esame mažmeninis bankas, kuris dirba Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Čekijoje ir Austrijoje. Mes esame mažmeninis bankas, kuris dirba tame ES regione, kur iš vis nėra kapitalo rinkos. Mes, esame, mes dirbame regione, kuris absoliučiai priklauso, priklauso nuo tokios institucijos kaip jūsų. Ir kad mes galėtumėm dirbti su 18 milijonų e, klientų e, ir tokioje, tokiame regione, kur dar net nėra pakankamai noro tapti kapitalo rinką. Jeigu peržvelgsime e, Bazelio 3 nuostatas dėl likvidumo, dėl kapitalo ir dėl kitų bankų verslo sričių, mes nepamatytumėme aiškios diferenciacijos tarp bankų, verslo, kuris iš tikrųjų paremė visą bendrąją ekonomiką ir bankų e, sektoriaus, kuris netiesiogiai remia ekonomiką, ar, ar yra verslas savaime. Jeigu pažvelgtumėm į dabartinę sistemą, tokie bankai kaip Musiškis, kuris turi maždaug 80-90 procentų visų kaštų paskirtų e, tam, kad banko paslaugos būtų prieinamos plačiai visuomeniai. Ir kad e, tam, kad likvidumas iš mūsų klientų būtų teisi, su juo būtų teisingiau elgiamasi negu su likvidumu iš banko vidaus. Ir taip pat manome, kad e, skolinimas smulkiam ir dutiniam bendrovėm ateityje per dabar kūriamą įstatyminę bazę bus. Mm, desnis lyginant su tais bankais, kurie dirba kapitalo rinkoje. Galbūt aš šiek tiek perspaudžiu, bet man trūksta laiko, todėl noriu šiek tiek provokuoti jūs. E, Bezel 3 padeda investiciniams bankams, bet nepadeda mažmeniniams bankams. tikiu, kad yra tiesiog būtina įtraukti politikus į šitą darbą, kad jie suformuotų savo nuomonę šio klausimu. Ypač politikai, kurie yra atsakingi už, už tą šalis, kuriuose nėra kapitalo rinkos, kur ekonomika priklauso nuo smulkaus ir vidutinio verslo ir ateityje taip pat priklausys. Reikia įsitikinti, kad finansinėms institucijoms būtų paskatų naujose įstatymuose, e, paskatų remti smulkės ir vidutinės e, bendrovės. Esu įsitikinęs, kad labai svarbu rasti būdų, kad finansinės institucijos galėtų remti smulkės vidutinės e, bendrovės ir kad kapitalas, kuris e, galbūt gali, galėtų būti prarastas, visgi galėtų būti apsaugotas keliant aukštesnius reikalavimus e, kapitalo rinkai ir, ir instrumentam. Tam, kad ta bankininkystė uh, E, kuri dirba pačioje ekonomikoje ar ir ta, kuri dirba e, netiesiogiai ekonomikoje, turi būti atskirtos. Atskirtos daug aiškiau, negu yra atskirta dabar. Ir ne tik mažosios Europos e, šalis, bet taip pat ir Vokietija, ir, didesnė, ir kitos šalis e, priklauso nuo tiesioginių paskolų ir Europ, Europa turi daug desnę proporciją tiesioginių paskolų negu e, JAV. Ir JAV skaičiai yra maždaug 70-80 finansuojama per kapitalų rinkas, o Europoje yra visiškai priešingai. Taigi, pagal tai, kas dabar yra numatyta, tai ne tik tai nukentės mažosios Europos šalis, bet visa Europa nukentės, nes Europa labai priklauso nuo tiesioginio bankų finansavimo, labiau netgi negu Junktinės Amerikos valstijos. Nemanau, kad per vėlų įsitraukti šitą procesą. Manau, kad dabar yra pats laikas parlamentams ir politikams, kurie yra arti smulkiojo ir vidutinio verslo imtis, imtis e, darbo, kurdami e, naujus įstatymus. Pamirškime bankus. Bankai turės e, paklusti tam, kas bus numatyta. Jūs kenkiate ne bankams, o įmonėms, kurios priklauso nuo bankų finansavimo. Pamirškite bankų pirmininkus, jie yra nes, visai nesvarbus komercinių bankų e, vadovai per ateinančius metus turi būti paskatinti skolinti įmonėms. Klausimas turi būti e, keliamas, ar pinigai bus paskirti įmonėms, ar bus skolinami už, už gerą kainą. Būtent apie tai reikia kalbėti, nes būtent įmonėms, būtent verslui reikia padėti. Ir būtent tai išsakyti aš ir atėjau iš tą posėdį. Ačiū. Um, and, uh... Ačiū. Ir galiausiai paskutinis kalbės Adrian Blandel Vignal, kuris yra finansų ir įmonių reikalų direktorato direktoriaus pavaduotojas bei specialusis konsultantas finansinių rinkų klausimais. Taigi, Adrianai, žodis jums. Na, iš karto prašau parodyti skaidres. Ir pirmiausia, antrąją skaidrę. Ačiū, kad leidote man pasisakyti. Aš jau techninių daug detalių nesakysiu, bet jeigu jūs įsivaizduojate, kaip veikia sistema, tai nesuklysite žvelgdami į šią skaidrę. Taigi, pagal pirmininkę perspėję kalbantai kalbėti lėčiau, nes tai reikalinga sinchroniniam vertimui. Kalbantysis atsako, kad jam labiausiai rūpi, kad spėtų viską pasakyti per 10 minučių. Taigi, kaip matote šioje skaidrėje, jūs galite išvelgti, kad net ir Bazelio 2 atveju yra labai daug problemų. Ir ar mes sugebėsime jas įspręsti, priklausys tik nuo mūsų. Taigi, faktiškai Bazelis 2 tai yra kaip receptas visiems. Ir yra keletas techninių dalykų. Tai yra portfelio diferenciacija. Jeigu galvojama, kad įvedus rizikos veiksni bus įmanoma įspręsti visas problemas, tai nėra visai taip. Pagal svarbu, kad būtų atsižvelgta į visus portfelio parametrus. Bet Bazelio antrojo reglamento atveju tai galvojama tik apie riziką. Jeigu 100 procentų portfelio sudaro ipotekinės paskolos, tai tada nebejotinai tai yra pernelyg aukšta koncentracija tokių kreditų ir kils problema. Kitas dalykas, kuris priklauso nuo bendro jau tarptautinio veiksnio. Jeigu visur situacija panaši, tai tada modelis veiks. Bet jeigu atsiranda netitikimai, tada kyla problemų. Ir čia jau reikia pereiti prie trečio aspekto. Tai finansinės sistemos, na, pavadinkime, pažadai. Kas yra pati finansų sistema, jeigu mes iš esmės ją pasižiūrėsime? Tai yra tiesiog pažadų sistema. Aš pažadu sumokėti tau per tam tikrą laiką tokią ir tokią kainą. Kitaip sakant, tai yra pažadų sistema. Ir svarbiausias dalykas, kad reguliavimas, reguliavimo dėka turėtų būti visi finansinės sistemos pažadai vertinami vienodai. Bet taip bazelio atveju nėra. Ir aš asmeniškai manau, kad ex ante rizikos paketas labai svarbus, bet negalima iš anksto pasakyti, kuri operacija yra daugiau ar mažiau rizikinga. O kilus nemokumo problemai ir turint galvoje pablogėjusią bendrą padėtį rinkoje bei išvestinės priemonės, gali būti visai kita situacija. Nes yra dar toks dalykas kaip kreditų įsipareigojimo nevykdymo apsikeitimas. Taigi, jeigu yra kreditų 100 procentų ir bankas vienu metu gali suteikti tik 20 procentų to, 100 procentų tada kreipiamas į kitą banką ir apdraudžiame kreditai nebebankiniai sistemai, susidaro visa grandinė ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tą grandinę. Taigi, dabar jeigu pažvelgsite į septintą skaidrę, Tai joje jūs matote kairėje pusėje horizontaliojoje tiesiojoje, tai yra pirmojo lygio norma pagal bazelį nustatyta šalims, kurios pavaizduotos kreivės abiejose pusėse. Vertikaliai krizės pradžioje matote nuostoliai, kokius patyrė tų šalių bankai santykėje su akciniu kapitalu. Taigi situacija gana neramina, nes visi tie bankai patyrė didelius nuostolius. Dešinėje pusėje yra tiesiog paprastas bendro kapitalo ir turto santykis. Ir faktiškai, kuo mažiau kapitalo bankai turėjo, tuo mažesnius nuostolius patyrė. Pabandysiu apibendrinti tą savo mintį, kur sakiau, kad kadangi tai pažadų sistema, tai pagal Bazelio 3 pasiūlymus, kurių yra tikrai labai gerų ir geriausias yra būtent tas kapitalo santykio su turtu normą. Mes taip pat manome, kad dinaminiai atidėjimai turėtų kompensuoti galimus nuostolius. Dar vienas dalykas - kapitalo apsaugos priemonės. Nebejotinai, kad turi būti minimalus kapitalas, tam tikro dydžio kapitalas, kad galima būtų išgyventi per krizę, bet reikia nustatyti tą minimumą. Bet nepakanka to minimumo, kad galėtumėte išgyventi krizę, nors jį reikia labai aiškiai ir gerai apibriežti, atsižvelgiant į subjektyvius veiksnius be kita ko. Toliau. Šioje skaidrėje jūs matote, kad pagrindinė problema yra kapitalo nepakankamumas – tą mes matėme praeitįje ir tą mes matome dabar. Ir kai pagalvojame, koks susiklosti neteisingas santykis, tai bankai pasima išvestinės priemonės ir perparduoda jas toliau pagal grandinę rinkoje. Kitaip sakant, rizikos procentas nuolatos auga, o pažadai pradedant žiūrėti nuo grandinės pradžios, nėra vykdomi. Šioje skaidrėje jūs matote keletą formulių. Jeigu jas pasižiūrėsite, tai pirmoji yra minimalus kapitalo reikalavimas pagal bazelio sistemą. Tai yra rinkos operacijų rizika, rinkos rizika ir rizikos svertiniai vidurkiai. Ir 8 procentai ir yra tas minimalus rodiklis svertinis, kuris turi apibriežti minimalę kapitalo pakankamumo normą. Toliau kitas dalykas yra kapitalo pakankamumas ir nepanaudoti banko ištekliai. Gali kilti klausimas, o kas nutiks, jeigu tie pažadai perkelimi toliau pagal grandinę. Jeigu tas svertinė, jeigu tas svertinė norma kinta ir yra santykinė. Kas nutiks? Nes tie pažadai virsta išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Tai tai reiškia, jeigu norint išvengti krizės, reikalinga turėti daugiau kapitalo negu numatytas minimalus kapitalo reikalavimas. Ir Bazelis 3 sako, kad tas svertinis uh, certinė norma yra tarsi atskaitos taškas. Tai yra tas taškas, kurio galima pasinaudoti kilus problemai. Bet mes manome, kad tai yra neteisinga, nes vertinės normos nustatymo atveju nebejotinai išauks kapitalo reikalavimai kapitalui, bet problemos liks tokios pačios. Tikriausiai baigėsi mano dešimt minučių, sako pranešėjas. Ne, jūs dar turite penkias minutės, informuoja pirmininkė. Kągi. Grįšiu prie pradinės minties, kad visi pažadai turi būti lygiaverčiai. Bet tą galima padaryti tik reguliavimo būdu, tačiau reguliavimas turi būti tinkamas. Kalbant apie likvidumą ir pasiūlymus pagal bazelį 3, mes turiu pasakyti, gerai vertiname pasiūlymus dėl kapitalo pakankamumo nustatymo, bet jeigu pažiūrėsime į tai, kas siūloma likvidumo užtikrinimo srityje, tai ten išvelgiame problemų. Netgi jeigu kalbėsime apie Northern Rock ar kitus bankus, kyla koks klausimas. Ar tai buvo mokumo krizė iš pradžių, ar likvidumo krizė iš pradžių? Iš tiesų tai buvo nemokumo krizė, žmonės susirūpino, kad galimas banko bankrotas ir tada jau atsirado likvidumas. Australijoje mes kalbam apie tokį rodiklį kaip likvidumo ir vyriausybės obligacijų santykio norma. Tai buvo daroma 7-8 dešimtmetyje, nes mokus bankai faktiškai turi būti pajėgus užtikrinti savo likvidumą. O krizė šitą parodė, kad netgi esant labai stambiai kriziai įmanoma užtikrinti likvidumą pasinaudojant tam tikromis priemonėmis, kurios buvo naudotos šeštajame, septintajame dešimtmetyje ir aš jau minėjau, kad tai yra susijęs su likvidumu. O iš ankstinis nusiteikimas vyriausybės obligacijų atveju, jūs pirmininkė apie tai kalbėjote, kad tai gali turėti poveikį, bet jeigu mes pasižiūrėsime vyriausybės obligacijų likvidumą, tai neabejotinai ir tada gali kilti bankų, kreditų, bankų problemų bankams problemų kreditų teikimo srityje. Todėl nebūtų labai praktiška apie tai kalbėti, nebūtų įmanoma kalbėti apie stabilų ar nestabilų finansavimą, nes tokios krizės metu praktiškai apie stabilumą kalbėti nebeįmanoma. Ir galiausiai, jeigu jūs priversite laikytis tokio rodiklio kaip mažesnės rizikos norma turtui, tai tada faktiškai jų kapitalas bus labai viena rūšis ir nebus patrauklus investicijų požiūrių. Jūs viršijote jau laiką, jums skirtą laiką vieną minutę. Gerai, tada baigsiu. Na, kitaip sakant, nėra įmanoma įvertinti riziką. Negalima pasakyti, kad vienas ar kitas, viena ar kita operacija labiau rizikinga. O Bazelis 3 sako, kad ap, ne visada kapitalą galima, ne visas paimas galima paversti kapitalu. Tuo labiau, kad reikia galvoti ir apie fiskalinę sistemą, apie mokesčių sistemą ir ją susijęti taip pat ir su bankų sektoriumi. Tada galima tikėti, kad pažadai bus lygiaverčiai. Ačiū. Labai daug informacijos gavome, dabar iš karto pranešėjau, gal tada suteikčiau žodį, jeigu norėtų pasisakyti. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, wir sitzen ja heute deshalb beisammen, weil wir es auch. Ačiū. Šiandien čia posėdžiaujame, kadangi mes, Europos parlamentas, vis daugiau uh, įsitraukėme į tą darbą, kurį atlieka taip pat ir Bazelio komitetas. Mes nenorime taikstytis vien tik tai su jau gatava situacija, mes norime dalyvauti procese. Todėl labai noriu padėkoti visiems keturiems prelegentams. Ypač už tai, ką, ką žinome, dėl gal nepalankių tokių pasikeitimų. Vienas dalykas tai būtų pats kapitalo apibrėžimas. Uh, kuomet pirmenybė yra teikiama valdžiai. ir labiau galvojame apie kapitalo rinką, o ne mažmeninę bankininkystę. Todėl iškyla problema su mm, maž, mažumos e, akcijomis, kas daug, dabar jau laikoma kaip ir įsipareigojimu. Uh, Be to, reikia galvoti apie poveikį realiai ekonomikai ir smulkiam vidutiniam verslui. Mano pirmas klausimas būtų Bazelio komiteto atstovui, nes jie būtent galvoja apie e, tų problemų sprendimą. Kaip jūs e, vertintumėt kitų trijų prelegentų pasisakymus apie šių naujų nuostatų poveikį realiai ekonomikai? Ar galima galvoti, kad bus mėginama užtikrinti, kad būtų ne vien tik tai skirtingi kriterijai taikomi bankams ir nebankams dėl kapitalo, bet kad būtų realiai užtikrinta tai, kad bus išanalizuotas tų taisyklių poveikis realiai ekonomikai. Ką Jūs galvojate apie ta, tuos būkštavimus, kuriuos išsakė trys prelegentai kiti? Ačiū. Um, Aš tikiuosi, kad jūs galite ant popieriaus pasižymėti klausimus, kadangi neturėsime galimybės po kiekvieną klausimą e, suteikti e, galimybę mūsų prelegentams susakyti. Mes dabar leisime keliems e, parlamentarams užduoti klausimus ir tada mūsų kalbėtojai pasisakys. Toliau ponas Bulman, ponas Lamberts, Vicky Ford, Sven Giegel, Klins Grindis, Sven ir aš. Jeigu dar kažkas norės užduoti klausimą, tai duokit man ženklą Udo dar taip. Er Aš galiu tik paremti tai, ką pasakė pranešėjas, pritarti jo iškeltiems klausimams, nes iš tikrųjų, kai eina kalba apie šios teisės aktus, ar mums priimtinas bus kapitalo apibrėžimas. Ar tikrai pakankamai galvojama apie smulkų vidutinį e, verslą, nes juk čia yra labai svarbus kapitalas. Aš nenorėčiau žaisti e, teisinėmis kažkokiamis subtilybėmis, aš norėčiau aiškių taisyklių. Uh, smulkus vidutinis verslas juk ir užtikrina visą augimą darbo vietų kūrimą, todėl, todėl būtinai reikalingas e, šiam verslui yra prieimas prie kreditų. Tai pirmas klausimas mano, kas yra daroma dėl to. Antras klausimas, labai trumpai taip pat. Uh, dėl tų gerų ketinimų užtikrinti, kad priemonės kovotų su cikliškumu, kaip tai galima į praktiką perkelti, kad tikrai turėtumėm realias su cikliškumu kovojančias priemonės, kurios realiai pasiteisintų ne tik teorijoje, bet ir realiam gyvenime. Taigi aš norėčiau išgirsti ekspertų aiškesnį apibrėžimą, ypač tų prelegentų, kurie turi didelės patirties šioje srityje. Filip, gal dabar norėtumėte užduoti klausimą? Uh, Nekartosiu tų klausimų, ką klausė pranešės Rūdo, aš tik noriu ponui Blandėl užduoti klausimą. Jeigu jūs sakote, kad bankai naudoja iš esmės priemonės, iš esmės tam, kad uh, išvengtų taisyklių taikymo jiems uh, dėl kapitalo reikalavimo, jeigu aš teisingai supratau, ką jūs norėjote pasakyti, tai ar tuomet tas darbas kuris atliekamas toj srityje dėl išvesnių priemonių, bus toleruojamas ar netoleruojamas tai spragai užkišti. Pavyzdžiui, jeigu būtų uždraustos visos operacijos su išvesnėmis priemonėmis, ar tai padėtų išspręsti tą problemą, apie kurią jūs kalbėjote, ar ne? Tai gal dabar galėtumėm išgirsti prelegento atsakymus į tuos tris klausimus. Pirma, makroekonominis poveikis, toliau kapitalo apibrėžimas, toliau anticikliškumo priemonės, kaip jas užtikrinti e, praktikoje, kad jos veiktų ir toliau išvesnės priemonės ir uždraudimas. E, prelegentams suteikiu žodžius, neprivalote atsakinėti į visus klausimus, tik tai tuos, kuriuos norite, panas Walter. Keli klausimai buvo vokiškai, tai aš nežinau, ar reikėtų atsakyti dabar vokiškai, bet gal pabandysiu angliškai kadangi mano finansinė anglų, vokiečių kalba galbūt nėra tokia gera. Ačiū už tai, kad sutinkate, kad atsakysiu angliškai. Taigi, dėl realiosios ekonomikos. Akivaizdu, kad pirmas dalykas dėl domenų, tai ką mes matėme, tai yra tai, kaip, kaip ekonomikai padarė poveikį tą e, krizę dėl nepakankamo kad, e, finansavimo, kas atsitiko. Ir net jeigu mes turime bankinį ir nebankinį finansinį sektorių, vis tiek bankai yra to e, sektoriaus centras ir vis tiek viskas susikristalizavo, susivedė į bankus, kuomet pritrūko kapitalo mes norime dabar iš tos situacijos išeiti. Uh, ir ilgalaikiu laikotarpiu turėti aiškesnį, tvirtesnį bankininkystės sektorių, kad būtų galima užtikrinti finansavimą smulkiam vidiniam verslui ir likvidumą visame cikle daugmaž stabiliai, kad nebūtų tokių labai drastiškų augimo ir kritimo laikotarpių. Štai, ką mes norime užtikrinti, kad tiek ilgalaikiu laikotarpiu, tiek pereinamajame laikotarpė mes nepadarytumėm neigiamo poveikio ekonomikai Todėl atliekame visą eilę e, poveikio ekonomikai analizių ne vien tik tai atskirai žiūrėdami į e, konkrečius bankus, bet mes galvojame, tarkim, jeigu e, XY kartų kažkaip padidinam kapitalą, tad to ir anoj linijai, koks būtų poveikis realiai ekonomikai. Mes norime tinkamai kalibruoti tą perėjimą ir atitinkamas datas, kad e, atitinkama tvarkarašti, kad būtų galima įveikti tai, kas yra reikalavimais e, nustatoma bankai, bankams dėl kapitalo pakelimo ir taip toliau. Man sudaro įspūdis toks, kad e, tikrai tos reformos nėra neigiamai nukreiptos kažkaip, kad galėtų padaryti neigiamą poveikį smulkesnioms įstaigoms jeigu kalbame apie išvesnės priemonės, e, pavertimą vertybiniais popieriais, švesnės priemonės, visa ta finansinė jūra, ko mes reikalavome, tai mes reikalavome, kad būtų atitinkamos apsaugos priemonės, buferiai ir kad būtų atitinkamos kokybės kapitalas. Visos tos priemonės, kurių tikslas, kurio kuriomis kreip, nukreiptas dėmesys į stambesnės institucijas siekia tokio tikslo. Barbara, ar jūs norėtume dar pridurti kokių komentarų? That, um, uh... Pirmas komentaras būtų toks. Kartais žmonės pamiršta, kad CDS e, rinka ir e, vertimas vertybiniais popieriais turi ir gerą pusę. E, koncentracijos rizika būtent buvo palankiai išspręsta dėl išvestinių priemonių panaudojimo ir pavertimo vertybiniais popieriais ko reikėtų atsisakyti, tai yra pernelik plačiai naudojamų šių priemonių ar piknau, pernelyg didelio piknaudžiavimo tomis priemonėmis. Dabar dėl smulkaus vidutinio verslo. Tai labai svarbus dalykas ir kalbant apie naujus teisės aktus dėl vertimo vertybiniais popieriais, dėl to, kad yra daug įvairių teisinių nuostatų, uh, mes CDS, CLS e, ir kitas e, vertimo vertiminiais popieriais priemonės, kurios nebuvo e, skaidrios išimam ir galvojam apie skaidrės geras priemonės, taip pat finansinio sverto santykio problemą, tą irgi sprendžiama turėtų iš tikrųjų to, tie pasiūlymai duoti gerą poveikį realiai ekonomikai. Dabar dėl priemonių kovojančių su cikliškumu ir kaip Santander grupė tai vertina. Mes norime užtikrinti e, stabilumą, kai eina kalba apie e, kreditinius nuostolius, e, ypač nenumatytus ir apskaitos nuostolius. Dėl uh, kreditinių nuostolių dėl to, kad Ispanijos bankas, Junktinės karalystės bankas nusprendė, kad bus procikliški koregavimai Ypač, kai eina kalba apie įsipareigojimų nevykdymą tam, kad kapitalas būtų labiau prognozuojamas ir mes labai remiame tuos pasiūlymus, kuriuos e, ir, ir priežios institucijos taip pat sutinka, kad e, tai yra geros, tinkamos paskatos. Dabar dėl numatomų nuostolių, aišku, tai yra dinamiška atidėjimo sistema, mes matome, kad ta sistema yra gera ir mes norėtumėm, kad ji būtų taikoma visame sektorėje, nes mes matome, kad, pavyzdžiui, e, Ispanijos ekonomikoje tikrai davė gerą poveikį net ir sunkmečių ši sistema. Dėl CVA korekcijos, tai yra naujas elementas. Reikia turėti omenyje, kad nebūtų mm, pernelik nuvertinta tas, tos korekcijos, nes iš tikrųjų turi būti atsižvelgta į um, tikrąją vertę. Uh, Be to, jeigu turite labai gerą apskaitos sistemą ir tinkamą valdymo sistemą, visoje e, kreditinių išvestinių priemonių e, linijoje, ne vien tik tai su atitinkamomis šalimis, su kuriomis vykdoma priekyba, tai tuomet galima užtikrinti tai tinkamu būdu. Ačiū. Triko. Ačiū, ponė Triko. Ar norėtumėt pakomentuoti? Ačiū. Labiausiai norėčiau pakalbėti apie švestinės priemonės. Atvirai kalbant, manau, kad tai šita problema nebus išspręsta Bazel 3 komiteto, nes niekas negali atskirti, kada išvestinės priemonės naudojamos gerai, kada blogai, nes bet kuris iš jų gali būti naudojamas arba arba rizikai drausti, arba, arba piknaudžiauti. Ir manyčiau, kad reikėtų šitą problemą spręsti visiškai iš, kito, uh, iš kitos pusės. Ir uh, pirmiausia, žiūrėti į bankininkistės esmę. Tikroji problema yra paprasčiausias faktas, kad bankai gali parduoti riziką, kurią jie sukuria. Prieš keletą dešimtmečių taip nebuvo, kai ekonomika uh, augo lietai ir bankai buvo saugesni nes bankai tiesiog e, turėjo tą sukurtą e, riziką pasilaikyti savo iki brandos. Ir jeigu išduodame 15 metų paskolą ir 15 metų jinai bus jūsų apskaitoje, tai užsitikrinate, kad ta paskola yra gera, nes kitaip jūs prarasite pinigus. O dabar mes galime sukurti riziką ir parduoti tą paskolą. Ir dažniausiai ją parduodame rinkos dalyviams, kurie e, galbūt netokie protingi ar išmintingi kaip jūs. Taigi iš teisinės e, pusės, reglamentavimo pusės reikėtų paskatinti verslą ir kad bankai e, vadovautųsi savo apskaitą ir finansuotų verslą. Nes dabar ta rizika yra perdodama ir niekas net negali patikrinti, ar jinai yra apskaitoje ar nėra. Ir šitą yra pagrindinė problema ir ją reikėtų spręsti. Uh, finally, Ačiū, ponas Blendel Vignal. Dėl realiosios ekonomikos ir išvestinių priemonių. Dėl realiosios ekonomikos e, reikia atidžiai pažvelgti į tai, kas dabar e, vyksta. Dabar bankai neskolina ir kreditai bliūkšta ir tai turi labai didelę įtaką ekonomikai. Tad nereikėtų painioti e, tikro teisingų įstatymų aktų, kurių reikia ilgalaikį laikotarpį ir dabar reikalingų priemonių. Kodėl bankai neskolina? Iš principo tai todėl, kad e, nėra pakankamai pasiūlos. Ir kol kas dar nenori skolintis rinkos dalyviai. Ir bankai labai dažnai tiesiog dar nežino, kokios bus direktyvos, kokios bus reglamentavimas ir nežino, kaip reikės dirbti ateityje ir tiksliai nežino, ar jau tikrai atsigavimas, rinkos atsigavimas, e, tas įvykęs rinkos atsigavimas yra stiprus. Taigi nereikėtų painioti tų dviejų dalykų. Reikia, kaip panas Voltenas sakė, reikia teisingai kurti teisės aktus ilgalaikiu e, laikotarpiu, bet taip pat galvoti ir apie e, dabartinį pernamai laikotarpį, kad jisai nepakenktų ekonomikai ir verslui. Kalbant apie išvestinės priemonės, Čia buvo klausimas, ar reikėtų uždrausti švietinės priemonės ir vertimi, vertimą vertimis popieriais. Manau, reikia užduoti klausimą, kokios, kokių priemonių galima imtis už tais produktais ir su šitom, šitom prekiam. Ir nereikėtų jų painioti su e, kapitalo rizika, su investicinių bankininkystė, su komersinė bankininkystė reikia. Nes kapitalo, per šitą krizę kapitalo praradimai turėjo įtakos komerciniai bankininkystiai. ING ir Golden Sachs. Jų skolos um, rizikingų paskolų portfelis buvo pakankamai didelis, bet jie ir toliau naudojasi išvesinėmis priemonėmis. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip toliau reglamentuoti ir reguliuoti komercinių bankų sektorių. Aš manau, kad vienas iš labai svarbių dalykų yra tai, kad um, reikalingas rizikos prisėmimas vertybinių popierių išplatinimo per rinką atveju ir koks turi būti kapitalas, ypač galvojant apie krizę. Nes jeigu bankai turi kapitalą ir jį didina per vertybinių popierių išplatinimą per rinką ir išvestinės priemonės. Ir jeigu jie žaidžia su rizikos draudimo kompanijomis, tai reikalinga tada labai aiškiai apskaičiuoti viską ir atspindėti visą tai finansinėse ataskaitose, nes ypač um, rizikos draudimo bendrovių spekulacijų atveju turto vertė gali labai greitai pasikeisti. Taigi reikia galvoti ne apie banko veiklą, o veiklos apskaitą tinkamą. Ir dar vienas klausimas Ir tuo pačiu mes grįžtame prie štai ko. Neįmanoma panaudoti išvestinių finansinių priemonių tam, kad toliau perkelti pagal grandinę tuos pažadus, kuriuos jūs darote. Kitas dalykas, kaip struktūrizuoti reguliavimą. Ar turime galvoti tik apie bankų reguliavimą, ar taip pat turime galvoti tuo pačiu apimdami ir draudimo sektorių. Ir galbūt nereikėtų galvoti apie dvi atskiras institucijas, šiuo atveju bankų ir draudimo sektoriaus reguliavimą. Gal reikėtų apjungti, nes nors kita vertus taisyklės, kapitalui ir kai kuriem kitiem faktoriam gali būti skirtingi. Bet pažadai, jeigu mes kalbame apie pažadų sistemą, jie keliauja iš bankų į draudimo sektorių ir atvirkščiai ir taip toliau. Todėl reikalinga visą tą grandinę skaidyti atskirais segmentais ir atitinkamai nustatyti reguliavimo bazę, nes mes negalime išvengti pažadų perkelimo į kitą grandinės dalį. Bet manau, kad tuo apsiribosiu savo atsakymą. Ačiū dabar Vicky Ford, Svengi Gaul ir Dulklen. Aišku, mes e, turime nedaug laiko, aš noriu visiems priminti, nes būtų gerai suteikti visiems galimybę užduoti klausimus. Vicky. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams ir esu labai dėkinga, kad komitetui pavyko suburti tokią kokybišką pranešėjų grupę. Ypač, manau, jų pranešimai parodė, tą nuomonių įvairovę, kuri egzistuoja ir taip pat parodė, kad reikia susitarti, kaip tvarkyti bankų sektorių. Viena aišku, kad e, didžiausi sunkumai yra detalių lygių. Kitas dalykas - mažos ir vidutinės įmonės, nes jos irgi yra bankų klientai. Noriu paklausti, jeigu mes sugriežtinsime taisyklės ir taisyklių įgyvendinimo terminus, kaip bus tada? Jūs sakėte, kad pagal Bazelio pirmą ir antrąjį reglamentą jau buvo padidinti, sugriežtinti kapitalo pakankamumo reikalavimai ir buhalterinės apskaitos, kapitalo buhalterinės apskaitos reikalavimai. Tačiau vis tik tai egzistuoja tam tikri skirtumai jau kiekvienos šalies um, bankų sektoriuje sektoriuje, nes skirtingi bankai skirtingai apskaitą veda ir skirtingai tvarko savo reikalus, lygiai taip pat egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. Todėl būtų klausimas, ar nebūtų gerai, jeigu mes galėtume pasidalyti informaciją ir gauti iš jūsų poveikio vertinimo analizę. Pavyzdžiui, kaip bazelio reglamentavimo atveju ketinama pasidalyti riziką. Kitas dalykas, kai pereiname nuo CD, CRD prie CRD4 ir kapitalo pakankamumo reikalavimus. Mes jau išmokome savo pamokas, tačiau jūs, kaip jūs įsivaizduojate prioritetus? jeigu jau galvotume apie kokį nors idealų variantą. Kaip Jūs manote, nuo ko reikėtų pradėti ir per kokį laiką tie nauji reikalavimai turėtų būti įgyvendinami? Ačiū, ponas Gygolt. Aš užduosiu savo klausimą vokiečių kalbą. Norėčiau adresuoti klausimą Andrėjas Streichel, bet taip pat manau, kad ir ponui Plundeliui būtų adresuotas klausimas. Pirmiausia, noriu štai ką pasakyti, kad iš esmės šiame komitete parlamente mes visada pasisakėme už e, pluralizmą bankų sistemoje ir mes gerai suvokėme, kokie skirtumai egzistuoja, bankų sektorių skirtumai įvairiose valstybėse narėse, bet dabar žinome, kad tai yra ir blogai. Taip pat yra dar vienas jautrus klausimas, tai būsimas reguliavimas. Ir reikia galvoti ne tik apie bazelį, 3, bet taip pat ir apie tai, kaip tvarkyti garantinės sistemas, įkaito sistemas, institucinius investuotojus ir taip toliau. Pone Taichelė, aš labai gerai supratau, ką jūs sakėte, bet noriu papildomai paklausti. Jeigu jūs, kaip Austrų taupomųjų bankų grupės vadovas, pagėdaujate, kad būtume kad mes išklausytume jūsų problemas, tai kodėl parama Austrijoje jums yra tokia nedidelė? Nes Austrija būtent blokuoja direktyvą reglamentuojančią palūkanų normų reikalus. Ir tai leistų, o priemus tą direktyvą būtų įmanoma sukurti patikimesnę bankų valdymo sistemą. Tai jeigu jūs nustotumėte užsiimti lobizmu ir jeigu visą savo energiją skirtumėte šios direktyvos įgyvendinimui, būtų gal daug geriau. O jeigu jūs jau tokie geri, tai kodėl jūs turite savo filialą Kaimanų salose? Gal jūs turėtumėte vis tik tai galvoti ir apie valstybės interesus, nes tai, ką jūs čia dabar sakote, faktiškai tai yra tik tai populizmas. Ačiū, panas Klins. Na, pirmiausia, norėčiau duoti klausimą ponui Valterui, Bazelio komiteto atstovui. Mes jau žinome, kad Bazelio pasiūlymai labai greitai virsta Europos Sąjungos taisyklėmis. Ir galiausiai, kita vertus, perkelimas, pats perkelimo procesas tų taisyklių yra pakankamai lėtas. Kaip jūs įsivaizduojate, kas bus dabar? Ar viskas vyks taip kaip anksčiau? O gal Europa vėl imsis uh, nuo savo reguliavimo? Kitas dalykas. Mūsų startinės pozicijos labai skirtingos, turiu galvoje įvairias finansinės institucijas ir Europoje, ir JAV, ir kapitalo bei turto santykio norma yra labai skirtinga. Yra Italija, Ispanija, yra Prancūzija, Vokietija kita vertus. Taigi, atsižvelgiant į visas tas skirtingas startinės pozicijas, Man kyla štai kokia mintis, kaip galima numatyti vieną įgyvendinimo grafiką visiems. Nes kai tai taptų per nelik didelę naštą kai kurioms finansinėms institucijoms ir jos nesugebėtų užtikrinti perkelimo metu tinkamos taisyklių gyvendinimo kokybės. Taip pat norėčiau užduoti klausimą. Adrian Blandel Vignau. Jūs vadovaujate komitetui EBPO organizacijoje, kuris parengė ataskaitą apie strategijas taikytinas finansinių krizių metu. Tai, ką jūs šiandieną čia pasakojate, iš esmės tai yra atspindys tos EBPO paruoštos ataskaitos. Ir norėčiau priminti vieną pasiūlymą, kuris parengtas ataskaitoje. Tai yra pasiūlymas dėl organizacinės sąrangos, ypač tarp valstybinių finansinių institucijų atveju. Jūs sakote, kad įmanoma būtų įvesti tokią priežiūrą, kuri e, būtų pritaikyta atitinkamai rizikai valdyti. Ir todėl gana nustebino mane jūsų toks subjektivus vertinimas. Ir tos kritinės pastabos, kurias išsakė ponas Traichal Bazelio e, reformos atveju. Bazelio taisyklių atveju, ko gero, jau dabar reikia kalbėti ne apie reformą, apie visai naujus dalykus. Ir tai mane tikrai stebina. Švelniai tariant. Kągi, pabandysime surinkti visus klausimus ir paskiau jau suteikti galimybę pranešėjams atsakyti. Nežinau, ar iš eilės bus įmanoma atsakyti į klausimus, kaip jie buvo užduoti, bet pabandysime. Stefan Volta, na kągi, jūs netokie paprastučiai, kaip atrodote. Pabandysiu sureaguoti, nes daugelis jūsų pastabų sėtinos su taisyklių įgyvendinimu. Ir aš tikriausiai turėjau pasakyti anksčiau, kad Bazelio komitetas kalbėjo ir apie tai, kad prekybos apskaitos taisyklės turėtų būti įgyventintos iki šių metų pabaigos. Mes atlikome poveikio vertinimo analizę ir dabar dar vieną papildomą galutinę analizę atliekame. Jos rezultatai turėtų greitų laikų būti paskelbti, gal kažkur per mėnesį ar du, bet tikrai ne vėliau kaip pirmo pusmečio pabaigoje ir tada būtų galima kalbėti apie tolesnius dar reikalingus pakeitimus ir tobulinimus. Bet mes ir toliau teigiame, kad manome, jog visos naujusios taisyklės turėtų būti įgyvendintos laiku. Aš suprantu, kad kyla daug jautrių dalykų, ypač atvilgių Junktinių Amerikos valstijų ir kad gali būti kažkiek vėluojama. Mes esame kalbėję su JAV labai aukšto rango pareigūnais, ar jie būtų pasirengę įgyvendinti naujųjų bazelio taisyklių rinkinį ir per kurį laiką tam, kad uh, būtų įmanoma tą reglamentavimą pritaikyti ir amerikiečių sąlygoms. Jūs taip pat minėjote, kad Bazelio 2 atveju buvo vėluojama įdėkti taisyklės, tai kaip bus Bazelio 3 atveju. Na, pirmiausia, svarbiausia, kad JAV įgyvendintų 100 procentų Bazelį 2. Jie faktiškai e, reguliavimą perkelia, bet nėra tų institucijų gyvenime, kurios susijimtų taisyklių įgyvendinimu ir priežiūra. Taip pat mes manome, kad dešimt institucijų iki šių metų vidurio jau susitvarkys visus savo reikalus ir amerikiečiai teigia, kad jie patruputį, bet užtikrinti juda į priekį. Nebejotinai, kad Junktinės Amerikos valstijos atliko savo patikimumo um, įvertinimus, bet um, jie tikrai labai daug dirba, kad užtikrintų pakankamą kapitalo kiekį. Kitas dalykas, kurį galiu pasakyti, kad kai ištinka labai gili ir visą apimanti krizė, tai tada sektorius pradeda skaičiuoti pinigus, pradeda skaičiuoti, kokį turtą turi ir jie labai žiūrėjo aiškiai vieną rodiklį, tai yra materialaus turto santyki su kitu turtu. Ir mes siūlome, kad iš tiesų tai būtų atskaitos taškas. Ir negalima keisti to skaičiavimo, reikia būtin, būtina um, įvertinti išduotų paskolų riziką turimo turto, turimo materialaus turto atžvilgiu. Tai yra reikalingas standartas. Kalbant apie prioritetus. Visiškai akivaizdu, kad kapitalo apibrėžimas ir turi būti aiškus ir griežtas ir juo turi būti atsižvelgiama į visus rizikos faktorius. Dar vienas dalykas turi būti didelis dėmesys teikiamas likvidumui nes panašu, kad daugelis institucijų finansijų buvo mokios, bet labai greitai tapo nelikvidžios. Todėl likvidumo veiksnys turi būti įtrauktas. O reaguojant į jūsų pastabą ir komentarus, tai nebijotinai mes labai daug svarstėme su įvairiomis susijusiomis pusėmis visus šiuos dalykus ir todėl uh, rengiame reformą atsižvelgdami į sektoriaus pastabas ir kitų suinteresuotųjų pusių uh, pastabas. Nebijotinai, kad krizė reikalauja parengti ir tokius modelius, kad būtų atsižvelgta ir į įmonių padėtį. Dar vienas dalykas - tai yra rizikos ribojimas makroekonomikos lygių. Tai yra būtina ir aš manau, kad nebejotinai visą paketą priemonių reikės e, tobulinti, įskaitant ir apskaičiavimo rodik, normas ir rodiklius. Kitas dalykas, jeigu mes to nepadarysime, tai tikrai kyla didžiulis pavojus, kad mes vėl atsidursime panašioje didžiulėje gilioje krizėje. O jūs žinote, kad laikui bėgant žmonės linkia pamiršti, kas buvo. Jie pamirš, kas buvo 1999-2010 metais visą tai taps tik tai tyrinėjimo objektų, o visi pasiraitos rankovės ir sparčiai žengs į priekį. Tiek galiu pasakyti. Yes, yes, yes, um... Ačiū. Pasistengkite kalbėti trumpai, nes dar vieną klausimų raundą turime išklausyti. klausimas nebuvo skirtas man, bet aš pabandysiu atsakyti ir pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, mes norime pabrėžti, kaip iš tiesų svarbu yra turėti vieną bendrą lentelę įgyvendinimui visiems, visoms taisyklėms todėl kad bankai dabar veikia globaliai visame pasaulyje. Mes matėme iš tiesų, kai buvo Bazelio 2 atveju, kai JAV neįgyvendino visų nustatytų nu, nuostatų. Antras dalykas yra tai, kad vis, viskas turėtų būti atliekama ne tik tai tuo pačiu metu, bet taip pat turėtų būti visos taisyklės visiems vienodos. Ir bazelis 2 dabar nėra tokio dalyko kaip vienas bazelis 2, yra daugybė bazelių 2. Ir tai nėra priimtina. Tai iš tiesų nėra labai, labai teigiamas dalykas skaidrumo aspektu ir gali paskatinti arbitražą. Kalbant apie naujųjų taisyklių gyvendinimo laiko terminų, mes manome, kad nereikėtų priminėti skubotų sprendimų. Tikriausiai, kai pamatysite Q ES rezultatus pamatysite, kad iš tiesų tas, tos taisyklės yra esminės, jos nėra tik tai paviršutinės. Ir nes poveikis paveikė ne tik tai e, paviršių, pavertė pačią buhalterinės apskaitos esmę. Todėl mes manome, kad reikėtų vieną kartą ir teisingai nuspręsti, o ne priimti dabar skubotus sprendimus ir paskui jų padarinius koreguoti ateityje. Žinoma, kad ne visos valstybės vienodai išsikapstys iš krizės ir tikrai tai yra faktas, į tai atsižvelgsime. Ačiū. Ačiū, pana Šaikal. Aš pabandysiu irgi kalbėti trumpai ir atsakyti į klausimus, tik tai, kuriuos uždavė tas ponas, kuris sakė, kad jo vokiečių kalba nėra labai gera. Aš pasistengsiu atsakyti tokią pat prastą vokiečių kalbą, sako kalbėtojas. Gerbiamas narys manęs paklausė, nors atrodė, kad čia buvo vokiečių tarsi polimas prieš Austrijos bankus, nors aš manau, kad e, ta konkurencija tarp Austrijos ir, ir Vokietijos bankų visada buvo akivaizdi. Jūsų vokiečių kalba iš tiesų yra puikiai, bet jūsų tyrimų įgūdžiai ko gero netokie geri. Kaip ir su visų kitų bankų atveju mes e, matėme, kas vyko kitur, Deutsche Bank, uh, E, Vokietijos federalinis bankas. Jie taip pat turi įvairiausių padalinių, ne tik tai mes turime padalinius kitur. Tai daroma mokesčių sumetimais ir visokiausiais kitokiais sumetimais. Yra daugybė tarptautinių organizacijų, skaitant labdaros organizacijas, net ir UNESCO, kur taip pat galima uh, pavokoti pinigų ar turto tik iš de... per sąskaitą dėl avarę. Tokia yra sistema. Tai tikrai čia ne mus reikėtų kaltinti, kad mes turime kažkur padalinius. Taip yra tokia politika. Dėkui. Landė Viknal. Ačiū. Aš atsakysiu į tą klausimą, kuris buvo skirtas man. Klausimas dėl dokumento, kurį mes parengėme dėl išsikapstimo iš krizės ir taip pat dėl švestinių finansinių priemonių. Šiandien, aš manau, mūsų parengtas dokumentas yra labai atitinkantis tikrovę, nes mes iš tiesų bandėme įvertinti visas krizės priežastis ir taip pat visus klausimus, kuriuos reikėtų spręsti. Ir kaip sakiau, kai kurie iš tų klausimų yra įtraukti į bazelį 3 kaip pasiūlymai. Ir Mūsų dokumente yra paminimi du svarbiausi dalykai, tai yra tie finansiniai svertai. Aš sakiau, sakiau, kad svarbu yra užtikrinti pakankamą kapitalo kiekį, o antras dalykas yra e, numatyti, kur galima būtų pritaikyti išvesnės priemonės, kaip jas panaudoti, kad jos iš tiesų būtų naudingos bankams ir finansinėms institucijoms. Tad mes bandėme numatyti neveikiančių e, holdingo kompanijų struktūrą Ir aš manau, kad tas dokumentas iš tiesų yra labai teisingas. Mes žvelgėme, atsižvelgėme į e, kitų organizacijų parengtus panašius dokumentus, kur jis pasirodė kovo mėnesio viduryje. Atros dokumentas, kur labai aiškiai yra išdėstytos visos problemos ir visi galimi sprendimo variantai. Ir kai mes svarstėme kokia turėtų būti mūsų pasiūlymo esmė. Aš manau, kad visiems yra aišku, koks, kokios turi būti finansinių svertų pritaikymo galimybės. Bet kalbant apie subsidarumo struktūras, aš panaudojau Santanderio pavyzdį dėl to, kad mūsų generalinis sekretorius ir aš kalbėjome su Ana Botan, kuri yra Santanders pirmininkė, ir paaiškinome savo pasiūlymą tokį, kokį mes traukėme į savo dokumentą, kaip reikėtų įmonių grupių narėms turėti savo kapitalą. Ir tada Ana Botan sakė, bet juk tokia struktūra yra ir mūsiškė, mes lygiai taip pat veikiame. Ir mes, jinai sakė, gal, galbūt pas mus įstatymiškai tai nėra reglamentuota ir numatyta, bet mes visą laiką taip ir veikiame. Ir dėl to tikrai būtų kvaila sakyti, kad Europos bankai negali turėti savo pavaldžių struktūrų vienas iš didžiausių bankų Kinijoje, pavyzdžiui. Jis yra vienas iš pelningiausių bankų visame pasaulyje ir jis tikrai nedaro jokių tokių kvailyšių, kaip ne, kad draustų savo turėti e, pavaldžias struktūras ir jiems pavyko visai sėkmingai išvengti krizės. Tad mes manome, kad tokia struktūra yra visai primtina ir, ir teisinga. Sendanderių atveju viskas pavyko dėl geros valdymo struktūros. Bet Tiesa, kad galima matyti puikius pavyzdžius, kaip puikiai galima valdyti institucijas, bet visą laiką bus ir blogų pavyzdžių. Ir todėl, jeigu visą laiką galvosime apie tai, kad, nu taip, gali būti geras vadovas, gali būti gera valdyba ir tik tai tuo kliausimės, to bus per mažai, nes gali būti, kad vadovas staiga ateis toks, kuris yra ne pats geriausias, ar valdyba pasidaikys ne pati geriausia, ką darysime tada. Tad, e, taip pat negalima kliautis vien tik tai turimų kapitalų ne visada galbūt kapitalo turėsime pakankamai. Aišku, visi labai nori turėti kapitalo pakankamai, bet reikia žiūrėti ne į vieną aspektą, o į visus kartu. Tik tai taip galime išlipti iš krizės ir todėl nereikia komerciniams bankams leisti maišyti tai, kas yra svarbiausia ir tai, kas yra mažiau svarbu. Santanderis yra gera, geras pavyzdys, puikiai struktūra, puikus valdymas ir mes tikrai rekomenduojame tokį pavyzdį savo dokumente. Uh, Ir manau, kad būtų visai įmanoma ir mūsų atveju tokią struktūrą įgyvendinti. Ir taip pat šiandieną e, kartojame, galbūt tai visai nėra niekam keista, kad mes parinkėme dokumentą apie Bazelį 2, jo įgyventinimą, aš ir mano kolega. Ir ten įvardiname, kad visą laiką tas atskaitos taškas, tai matosi ir kai skal, skaitome Bazelio 3 dokumentus, problema yra ta, kad remiamasi Bazelio 2 įgyvendinimo patirtimi. Ir jeigu remsimės tuo, kas nebuvo idealiausias variantas, tai jokių savo problemų neišspręsime. Todėl svarbu yra atskirti Bazelį 2 ir Bazelį 3. Jeigu maišysime juos, tai mūsų laukia tik tai dar viena krizė. Ačiū. Dabar grįžtame prie narių, parlamento narių. Kei. Ačiū. Dėkoju visiems kalbėjusiems, iš tiesų buvo labai įdomi diskusija, labai naudingi atsakymai. Aš norėčiau grįžti prie temos, kuri buvo iškelta praėjusią savaitę specialiajame finansinių ir, ek, finansinės ir ekonominės krizės reikalų komitete. Buvo padaryta išvada, kad buvo pernelyg susieto, pasitikima tiek finansiniam institucijom, tiek pačiais reguliavimo institucijomis. Ir e, tos e, finansinės struktūros, kurios mums atrodė, kad bus labai naudingos, pasirodė visiškai beveik bevertės krizės atveju. Pavyzdžiui, tas e, paaiškėjo, kad yra labai gajus bandos jausmas ir panašus tokie dalykai. Tie mūsų dabar naudojami modeliai nebuvo naudingi ir juos tiesiog nebuvo atsižvelgta. Ir kai iškilo krizė, pamatėme, kad nebegalime tokių modelių naudoti. Ir dėl to e, visi modeliai buvo skirti e, rizikos draudimo atvejams, bet buvo tiesiog pernelyg viskas suvienodinta, kaip kalbėtojai mano. Ar manote, kad pernelyg pasitikėjome finansinėmis reguliavimo institucijomis ir jeigu taip, ką būtų galima padaryti ateityje kitaip? Ačiū Silvijai. Ačiū labai. Iš tiesų, čia labai daug buvo kalbėta angliškai ir vokiškai, tai aš užduosiu klausimą prancūziškai. Visų pirma, ačiū labai už tai, kad atvykote. Man tikrai ši diskusija labai naudinga atrodo. Ne, galiu sakyti, kad nebūsiu griežta. Bazelis, Bazelio 2 atsakingasis komitetas žino, kokia yra sistema, žino, ką apie juos yra kalbama. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ši diskusija vyksta dėl to, kad tai, kas yra susijęs su Bazeliu 2, e, veikia mus visus. Aš dėkoju už tai, kad paminėjote kooperatyvinius bankus. Kai kuriuose šalise tokie bankai suteikia daugiau negu pusę finansavimo įvairiausiams įmonėms, taigi tikrai jų negalima pamiršti. Turiu du klausimus. Kalbant apie tai, ką sakė Blansblinderis Vignelis. Vignelis Iš tiesų reikia finansuoti ne tik tai realią ekonominę veiklą, bet kaip jūsų nuomonė, koks būtų geriausias e, būdas finansuoti ilgalaikius projektus. Turime vairiausių fondų, taip pat ekonomika mūsų suka link ekologiškesnės ekonomikos, tai koks būtų jūsų nuomonė geriausias būdas finansuoti ekonominį veiklą ilgalaikėje perspektyvoje. Ir taip pat aš tikrai nieko blogo nenoriu pasakyti apie Santanderio modelį, nieko prieš jį neturiu, bet koks modelis jūsų nuomonė labiau dėrėtų, lyginant jį su mūsų vidaus rinka ES mastu. Iš tiesų mūsų sistema yra tokia, kur mes nenorėtume mažų pavaldžių įmonių užspaustų savo, savo valstybėse, kaip jom išlaikyti pakankamai svarbu vaidmenį. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, aš labai greitai turiu klausimą ponui Treichel. Labai džiaugiuosi dėl jo atvirumo. Aš klausiau, e, skaičiuoju EPPO e e, ataskaitą ir buvo ten parašyta, kad visi bankai turėtų būti traktuojami nevienodai, kai bankas atsižvelgiant tai, kaip bankas elgėsi, ar jisai paskirsto pinigus kaip paskolą, ar perda visą paskolą. Ačiū, ar būtų dar norinčių kalbėti? Ne, tada aš turiu porą dar punktų, kurie kila iš, iš mūsų ankstesnių diskusijų. Ypač kalbant apie bazelio poveikio vertinimą. Pone Volterį, jūsų atsakymė jūs daugiausia susitelkėte į, į laiką, teisingą laiko terminų numatymą. Kalbėjote apie mikro poveikį ir makro poveikį, o šio komiteto nariai ir aš pati norėtų sužinoti, ar jūs iš tiesų viską vertinate plačia, platesnėme kontekste ir vertinate, kas vyksta visur kitur, kaip tai paveiks kapitalo rinkas, kaip tai paveiks išvesnės finansinės priemonės taip pat tie papildomi kapitalo reikalavimai, kuriuos jūs galbūt numatote. Žinau, kad jums svarbiausia yra banko sektorius, bet jis juk nėra atskiras ir izoliuotas. Dėl to turiu kalbėti apie saugiklius, kurie turi būti numatyti sunkesniems laikams ir krizės ir, ir ekonominio nuosmukio laikais. Juk mes ką tik visą tai išgyvename, dabar yra tik tai patys pirmieji žingsniai e, link krizės pabaigos. Tai kaip jūsų konkrečios idėjos dera su realia situacija? Nes reali situacija yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Ir kaip būtų galima mums numatyti visiems vienodą įgyvendinimo e, laiko terminų lentelę, jeigu visi esame skirtingose padėtise. Taip pat klausiau ką sakė ponas Wimbon ir praėjusioje kadencijoje šitas parlamentas ir kalbėjo apie mažmenės priekybos riziką. Tai yra minima ir Bazelėje 2 ir buvo nemažai kalbama apie koreliacijos faktorius ir su to susijusius e, aspektus, bet mes džiaugiamės, kad jūs į tai taip pat atsižvelgėte. Bet kaip galim būti tikri, kad iš tiesų elgiamės teisingai, žiūrint į ilgalaikį poveikį, e, kad iš tiesų įmamės teisingų žingsnių, o ne mūsų sprendimai yra paremti tą dabartinę paniką. Tad kol kas grįžime prie kalbėtojų, ponas Volteris. Pana Karas, ar norite grįžti po to, ar norite dabar pasisakyti? Dabar? Dabar. Tada pranešėjas norėtų grįžti, pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Daug ką pamatėme iš šių diskusijų ir turiu keletą klausimų. Pirmiausia, supratome, kad šis komitetas yra labai svarbus. Norėčiau savo įspūdžiais pasidalinti. Manau, jeigu mes nerasime tinkamos pusiausvėros šio klausimu, jeigu Europos Sąjunga ekonomikos Europos Sąjunga nebus galvojama apie ekonominę struktūrą ir bankų struktūrą kartu, jeigu bazelio pasiūlymai ir direktyva, nebus palaikoma daugumos parlamente. Reikia apie tai kalbė, nekalbėsime, nerasime rezultato. Tai mano klausimas būtų toks, ponia Volteri, kaip jums atrodo? kurie klausimai Bazelio komitete dar nėra užbaigti, dėl kurių dar nebaigta tartis, kada mes gausime jau bendrą tyrimą, bendrą analizę, ar galime remiantis šiandieno išsakytomis mintimis, tikėtis, kad bus poveikio realiai ekonomikai analizė, ypač turint galvoje e, bankos, bankininkistės struktūras ir verslą. Jūs kalbėjote apie laiko grafiką. Kai kurie mano kolegos irgi minėjo problemas dėl įgyvendinimo grafiko. Jūs sakėte, kad e, prekybos knyga turėtų būti uždaryta metų pabaigoje. Kiek žinome, Amerikoje JAF jau yra pasirengusi įgyveninti Q42011 per ketvirtąjį ketvirtį. Ir iki 2012 metų turėtų būti įgyvendinta. Mes dar net nežinome, ar a, e, a, e, trečiasis dokumentas CDR3 bus įgyvendintas iki 13, iki 13 metų. Taigi, ar, ar tie, tie žingsniai yra suderinti? Jūs sakėte, kad e, tie pasiūlymai skirti užkirsti e, kelią kitoms krizėms. Bet mano klausimas būtų, ar tie pasiūlymai yra pakankami ir ar kokią įtaką jie turi realiai ekonomikai. Ar jie padidina kapitalo kiekį ir koks, kokia įtaka bus išduotoms paskoloms, paskoloms išduotos, išduotoms verslui. Praeitą savaitę girdėjome, kad bent kol kas Europai nepavyko apibriežti kapitalo. Tai kapitalas apibrėžiamas tų išvardintų e, įmonių naudai ir elgiamasi nevienodai su skirtingais verslo atstovais. Būtent apie tai reikia kalbėti, apie nevienodą elgesį e, su tam tikrom ekonominiam ir bankininkistės struktūrom. Reikia į tai įsigilinti ir ne tik tai kalbėti apie pusiausvirą, sakyti, kad e, mes pasieksime tą pusiausvirą, jeigu tik tai atskirdami tas įmonės, kurio akcijomis prekiaujama biržoje ir kuriomis neprekiaujama. Ir europinių e, lygmenių mes turime daugiau išorinio kapitalo negu amerikiečiai. Aš suprantu, kad tai yra svarbu, tai yra didelis iššūkis e, sumažinti riziką šioje srityje. Bet pagal dabartinį grafiką e, bankams yra dar sudėtingiau tai pasiekti negu kitokioje ekonominėje padėtyje. Pirmininkė, ačiū. Dabar grįžime prie pono Volterio. Galėt, galime dar diskutuoti šią temą iki po 50 nes kiti mūsų klausimai netaip, jiems nereikės tiek daug laiko, galime daugiau laiko paskirti šitam klausimui. Pranešėjas, pasistengsiu kalbėti trumpai, svarbus klausimai ir nedaug laiko. Pasitikėjimas matematiniais modeliais, manau taip, iš tikrųjų taip ir buvo. Deja, nėra paprasto atsakymo į šitą klausimą, kad X yra sudėtingas modelis ar koreliacijos modelis yra tinkamas ar netinkamas. Tiesiog reikėtų turėti įvairių e, būdų žiūrėti tą patį klausimą, turėti saugiklių ir į tą klausimą žiūrėti iš kelių perspektyvų. Jeigu žiūrime tik tai iš likvidumo perspektyvos, tai yra per daug rizikinga. dėl ilgalaikių projektų, kurie būtų naudingi e, ekonomikai ir aplinkai e, skatinimo. Manyčiau, kad skatinti stabilę bankininkystę, ilgalaikę bankininkystę, su skatinti il, ilgalaikį, ilgalaikius, ilgalaikį požiūrį Taigi manau, kad ir, ir komitete įvairiausių pasiūlymų buvo pateikta ir tikėkime, kad visi tie pasiūlymai nukreips dėmesį į ilgalaikį ir tva, ilgalaikį tvaresnę bankininkystę. Dėl grafiko, laiko terminų ir mm, saugiklių ir platesnio konteksto Čia vėlgi mes e, turėsime susijęti daug informacijos, daug analizės per birželį ir liepą. Ir e, tas e, periodas bus labai svarbus tam, kad paruoštumėm pilnas pusiausvyrą, su pusiausvyrą, tokį pasiūlymą subalansuotą ir, ir pilną. Taigi svarbiausia būtų pažiūrėti, kaip e, tai paveiks skirtingas šalis, skirtingus bankininkistės modelius, kaip padidins kapitalą, kokioje padėtyje dabar yra kapitalas ir, ir kokie yra mūsų tikslai, kur me, ko mes norime pasiekti ir galiausiai kokie yra tie kaštai. Taigi mes tengiamės integruotai žiūrėti šitą klausimą, o tai yra visiškai kitoks žingsnis, visiškai kitoks procesas, netoks kaip Bazelio vienas atveju, nes tiesiog bandome suvesti į vieną visus pasiūlymus ir paruošti integruotą pasiūlymą. Taip pat buvo klausama apie skirtingus bankus, kooperatyvinius bankus ir kitokius. Jeigu pažiūrėtumėm į dabartinius, e, dabartinės nuostatas, nėra kalbama apie kooperatyvinius bankus. Mes dabar turime pasistengti subalansuoti šitą padėtį. Kad ir kiti verslo modeliai būtų pripažįstami. Mes žinome, kad kai kurie iš tų 14 principų gali būti netaikomi e, kooperatyvams ir ne UAB. Bet galime padirbėti toliau ir nuspręsti, kas, ką tai turėtų reikšti ES kontekste. Bazelio komitete dirba 27 šalis ir, ypat, ir tas komitetas yra ypatingai svarbus ES, jau to reikia pasitengti subalansuotą sprendimą priimti. Dėl kapitalo tipų. Manau, pagrindinė pamoka iš, iš krizės yra, kad kai institucijos patiria ypatingą spaudimą, tuomet pradedama žiūrėti, kokio kapitalo yra, iš kur galima paimti kreditą ir Buvo kalbėta taip pat dėl koreliacijos ir pritariu. Jau šnekėjome apie tai dėl vadinamo buferių ir pereimo prie kitų standartų. E, dauguma institucijų dabar pelningai dirba ir žinome, kad horizontą mūsų dar laukia nemažai e, sukretimų. Ir jeigu bankininkystė dabar nesistengtų užtikrinti didesnių saugiklių, būtų per daug rizikinga. Todėl ir mums labai dabar svarbu paruošti paketą, kad nurodytumėm pramonėje aiškę kryptį, e, kurią reikia eiti. Pirmiausia, dėl vidinių rinkų. Kaip mažmeninis bankas Santander mano, kad mūsų e, valdybos struktūra puikiai atitinka mūsų verslo modelį. Mes esame patenkinti šitą struktūrą ir taip reikia pabrėžti vidinę, vidinę discipliną ir visą struktūrą. Ir nebūtinai mūsų modelis tiks kitiems, e, kitoms verslo struktūroms. Taip pat dėl per didelio pasitikėjimo matematinėmis teorijomis, manau, kartais tai yra truputėlį perdedama. Daugelį bankų tie matematiniai modeliai e, visai teisingai veikia, galbūt keistai skamba. Pirmiausiai e, likvidumo E, rizika nebuvo numatyta tose modeliuose, matematiniuose modeliuose ir buvo įvairių priežasčių, kodėl tai nebuvo numatyta. Ir ekonominio kapitalo modeliuose kalbama apie kreditų praradimą. Manau, kad tos formulės jos visai pasiteisino. Santandere mes turime savo modelius ir jie irgi pasiteisino, manau, kad ne tik tai mūsų bankė, bet ir kitose bankuose. Ir tie patvirtinti modeliai nėra tokie blogi. Žinoma, kiekvienas modelis turi savo e, apribojimus ir galima diskutuoti dėl, dėl jų. Bet svarbiausia yra tai, kaip naudojami tie modeliai. Ir jeigu pakankamai disciplinuotai e, naudojamasi tais e, modeliais. E, manau, kad jie gali būti naudingi ir gali būti nepadaroma lemtingų klaidų. Čia visgi labiau valdymo klausimas. O valdymas geras ir tada, kada yra pakankamai gera, gera priežiūra. Ir Ispanijos bankas būtų puikus uh, pavyzdys, kiekvieną dieną mūsų klausimą yra, kokiais modeliais mes vadovaujamės. Ačiū. Let me uh, start with. Ponas Trichilo. Ačiū. Na ir aš pakalbėsiu apie tos matematinius modelius ir tikrai pritariu tai minčiai, kad pernelyg buvo jais pasitikima ir iš tiesų bankai savo veikloje nesivadovauja vien tik matematiniais modeliais. Bet jeigu pagalvosime apie tai, kas turėtų prisimti atsakomybę, ypač jeigu pagalvosime apie Nobelio prizininkus, kurie yra gavę už savo visas tas teorijas Nobelio premijas, tai ko gero tas premijas tektų atimti. Dabar dėl premijų. Aš manau, kad klausimas yra itin sudėtingas. Mes esame mažas komercinis bankas, 50 tūkstančių darbuotojų dirba, iš jų 40 9 tūkstančiai 700 gauna premijas nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų. Ir iš tiesų tai tie žmonės, kurie pasirašo paskolų suteikimo sutartį, nes kada yra teikiama paskola, tiesioginė paskola, tai faktiškai tada uh, gaunami dideli pinigai. Ir mes labai mažai mokame premijų uh, pagrindiniai savo vadovybei, bet labai daug išmokama priemonių tiems, kurie tiesiogiai parduoda mūsų produktus. Ir ar tai yra visiškai neteisinga, nežinau. Tie žmonės, kurie padėjo mums išsisukti iš krizės, turėtų gauti premijas, nes kita vertus juos labai paveikė krizė. Iš kitos pusės, krize pakirto pasitikėjimą bankais, pakirto jų reputaciją. Ir premijų išmokėjimas tikrai nepadeda tos reputacijos atgauti. Todėl problema tikrai yra didžiulė. Dabar dėl saugiklių. Nenorėčiau pernelyg reklamuoti čia Ispanijos patirties, bet manau, kad galima šiuo to pasinaudoti kada ir, nes ten buvo pritaikytas sisteminio valdymo modelis. Ir ponas Blanderis labai daug gerai pasakė. Mes net nežinojame, kad toks bankas, apie kurį jisai kalbėjo, egzistuoja, bet tas bankas, matyt, turėtų jau būti perkvalifikuotas į stambesnį, o ne priskirtas mažųjų komercinių bankų grupiai. Taigi, saugikliai yra labai svarbus dalykas. Taip, kaip dabar yra sutvarkyta saugiklius, jis būti naudinga tam tikrų laikų ateityje, bet kapitalo dydis tai nebejotinais turi būti susijęta su tais saugikliais, ir ar tai turi būti 6 procentai ar kiek, viskas priklauso nuo to, ko jūs norite. Jeigu jūs norite išmokyti dividendus savo akcininkams, tai tada reikia didinti šį rodiklį iki 9 procentų arba jūs prarasite savo akcininkus, nes akcininkai žinos, kad bankas nepajėgus išmokėti dividendų. Lygiai taip pat ir priešingas teiginys būtų teisingas, būtent, kad saugiklių sistema per porą metų tiems bankas, kurie neturi daug akcininkų arba kurių, nedo, arba kurių akcininkų nedomina dividendai, tikrai išsiverši prieki ir įgys pranašumą. Ir būtent tokie yra skirtumai. Europos komisija kaip tik tokias sistemas labai kritikavo. Ir tada, ką tai reiškia? Tai reiškia Deutsche Laudes banko patirtį reikia pas, perimti jie nemoka dividendų ir apskritai jam vienodai rodo visi saugikliai, sako kalbantysis. Bet negalima taip elgtis, reikia vis tik tai būti atsargiems. Aš manau, kad egzistuoja labai gera sistema kovos su cikliškumu priemonių ir tai yra atidėjimai. Ir Ispanų bankų sektoriaus privalumas ir stiprioji pusė ir yra būtent tie techniniai atidėjimai. Tai kodėl mums nepasinaudojus jų patirtimi ir jos neperimus. Ačiū, ponė Blanda. Dabar jūs turite galimybę atsakyti. Na kągi, tarsiu savo paskutinį žodį panašu. Dėl matematinių modelių. Na, iš tiesų. Pats principas. Na, pirmiausiai, štai kaip. Tie matematiniai modeliai, kuriais remiasi Bazelio sistema, tai e, vertėtų pasidomėti federalinio rezervo taisyklėmis kurios buvo sudarytos 70-ame dešimtmeje praėjusio šimtmečio, nes visa sistema buvo sudaryta taip, kad būtų atsižvelgta į rizikos faktorių globalinės krizės metu, nes egzistuoja tam tikras rizikos veiksnys bet kuriuo atveju, kiekvieno banko atveju ir kiekvieno parduodamo to banko produkto atveju. Ir koreliacija tarp visų šitų dalykų, tarp rizikos, turto ir kitų dalykų krizės atveju yra labai svarbus dalykas. Nes būtent per korekcijas tos koreliacijos įmanoma keisti padėtį. Kitas dalykas, nereikia pamiršti ir naujoviškumo. Šie produktai labai greitai keičiasi, o matematiniai modeliai remiasi įprastinių paskirstimų, įprastinio paskirstimo taisyklėmis ir ne visada jie gali būti pritaikomi. Ir iš tiesų, aš gerai suprantu, jeigu mes norime ką nors padaryti, tai nebejotinai mes galime remtis tais matematiniais modeliais, bet tai turi būti tik vienas iš, viena iš prielaidų. Taip pat Savo dokumentuose ir ataskaituose mes kalbame apie tai, kad reikia numatyti diversifikavimo standartus ir numatyti bent jau tam tikras bausmes už uh, tam tikro turto koncentravimą portfelyje. Tai, tai bus jau apčiuopiama priemonė. Bet nesigilinsiu toliau. Dabar dėl klausimo prancūzų kalba. Faktiškai tai buvo du klausimai. Pirma, ką galima būtų daryti dėl ilgalaikio finansavimo. Na, iš vienos pusės tai yra įmonių valdymo reforma, mano galva, turėtų būti atlikta, bet aišku, lengviau suformuluoti visą tai, negu e, įgyvendinti. Ir tie visi principai, finansinio stabilumo valdybos principai, valdyba yra nustačiusi tos principus. Mes esame pateikę savo rekomendacijas, kaip reikia valdyti įmonę, ypač e, atsižvelgdami į šios krizės pamokas. Bet yra kitas dalykas įgyvendinti tas visas rekomendacijas, įgyvendinti pačią reformą. Ir svarbiausia, todėl tokiu atveju reikalinga numatyti privalomasias teisyklės ir reikalavimus. Kitas dalykas, kas mokės atlyginimus visiems tiem, kurie prisims riziką. Ir ar pirmininkas valdybos bus tas pats žmogus, kuris prisims riziką. Uh, Jeigu mes norime iš tiesų gero įmonės valdymo, tai tada turime pakeisti Keningo taisyklę ir kapitalo rinkos produktai turėtų būti vertinami ne tik tai pelningumo, bet taip pat ir nuostolių požiūrių. Todėl mums svarbu, kad tai būtų rinkos produktas, taikant, taikant koningo taisyklės ir jeigu kita vertus, tas produktas yra parduodamas, perparduodamas ir vėl perparduodamas, tai tada taisyklės tokios, kokias dabar yra, jos labai e, sunkiai pritaikomos. Todėl reikia keisti pač, patį valdymą. Mums svarbu štai, kas yra bankai, yra filialai, kurie tvarko um, mažesnių įmonių reikalus. Tai tada reikia galvoti apie atskirą kapitalizavimo normą Mes kalbėjome su politikais prieš keletą mėnesių ir mes jiem sakėm, kad jeigu mes norime galvoti apie įmonių paskolų teikimą, tai tada reikia galvoti apie bankų jų filialo atskiras kapitalizavimo normas. Bet to neįmanoma padaryti per naktį. Neįmanoma kapitalo e, rinkoje padėti pakeisti per naktį. Kitas dalykas, kiek kokie veiksniai yra su tuo susiję. Dar jūs klausėte apie ES vidaus rinkos struktūrą. Aišku, tai yra nesusiję su to, ką pasakiau, dėl, bet vietos priežiūros institucijos, reguliavimo institucijos ir įmonių vieto, ir įmonių vietos priežiūros institucijos yra svarbus veiksnys, nes rinka yra didžiulė ir todėl reikia galvoti apie tai, kas vyksta vietose. Juk egzistuoja stambus bankai, bet jie turi savo filialus atskiruose vietose. Ir mes pritarėme minčiai kad būtų išplėstas reguliavimas kaip ir reguliavimo sąranga ir kad reguliavimo institucijos galėtų veikti tose jurisdikcijose, kuriuose veikia patys bankai, kuriuose yra įsisteigę bankai arba jų a, filialai ir kad kapitalizavimo normos turi būti nustatytos skirtingos šiuo atveju. Ačiū. Ačiū. Aš žinau, kad iš komisijos yra pono Šolts atvykęs ir aš galėčiau suteikti jam žodį, bet tikrai turiu vieną pati klausimą jam užduotą ir norėčiau išgirsti atsakymą į jį, jo labiau, kad yra ir pranešiai, ir šešėliniai pranešiai. Ponas Volteris sakė, kad Bazelio komitetas ir jis pats veikia, laukia būsimo bendro posėdžio birželio Liepos mėnesį, kai bus atlikta galutinė poveikio vertinimo analizė, tam, kad galėtų pasižiūrėti, kokiu bendrų veiksmų reikia imtis. Taigi, kaip reikėtų matyti visą tai, kas vyksta CDR 3, CDR 4, nes, kaip aš suprantu, vertinimas CDR 3 poveikio nėra atliktas iki galo. Ir Bazelio komitetas tikrai tikriausiai turi kažką paruošęs, apie ką mes šiuo metu dar nekalbame, bet labai būtų įdomu išgirsti, ką komisija daro šiuo metu, kokį darbą atlieka. Ačiū, ponia pirmininkė. Prieš atsakydamas jūsų klausimą norėčiau šiek tiek bendrų žinių pateikti, ką veikia komisija. Uh, Komisija pritarė 20-ko grupės numatytiems uždaviniams. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame ir su Baselio komitetu visais klausimais, kuriuos jūs čia svarstose, tam, kad galėtume užtikrinti, jog specifinės Europos ypatybės ir tam tikros specifinės struktūros, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje, jas būtų atsižvelgiama, nustatant naujasias taisyklės. Kalbant apie poveikio vertinimą, komisija e, teikia didžiulę reikšmę poveikio vertinimo vertinimui ir galime tik pagrisdami savo teiginį pasakyti, kad Europos e, bankų priežiūros grupė mums taip pat padeda. Ir Europos bankų priežiūros grupė padeda išryškinti tuos skirtumas, tas ypatybės, kurios egzistuoja Europoje, tam, kad būtų galima toliau galvoti apie naują institucinę sąrangą. Dabar dėl konsultacijų. Mes tikrai konsultuojamės ir pradėjome plačias konsultacijas kartu su Bazelio komitetu. Konsultacijų procesas baigėsi praėjusią savaitę. Esame surengę ir viešai klausimą praėjusią pirmadienį, kuriame dalyvavo per 150 įvairiausių suinteresuotųjų pusių ir visi norėjo pasisakyti ir visiems buvo suteikta galimybė išdėstyti savo nuomonę. Dabar dėl įgyvendinimo terminus ir darbų grafiko terminų. Darbų terminų. Mes manome, kad galutinai bus e, sudaryta ta lentelė kažkur vasarą atsižvelgiant, aišku, suderinant visą darbą su Bazelio komiteto darbu, komisijos giligiu svarbiausias dalykas yra makro, e, poveikis makroekonomikai. Todėl mes e, atliekame kartu su Europos centriniu banku ir kitais ekspertais, generaliniais direktoratais savo analizę, tam, kad galėtume parengti tinkamą dokumentą. Ir baigdamas galėčiau pasakyti, dar vieną labai svarbų dalyką, tai yra skaidrumas ir komisijos norą bendradarbiauti. Aš manau, kad šie du veiksniai yra esminės svarbos. Konsultacijos, kurias mes pradėjome vasarį ir viešasis klausimas, kurį organizavome praėjusią savaitę, tik patvirtina tai, ką aš dabar sakiau. Turiu pasakyti, kad šiame etape sprendimai nėra dar priimti, nes mes dar bandome įsiaiškinti, kokios yra Europos bankų sektoriaus ypatybės, tam, kad galėtume iš savo pusės pateikti atitinkamą pasiūlymą. Na kągi, ir matyt, tuo galėčiau baigti savo pasisakymą. Aišku, jeigu jūs norite užduoti papildomų klausimų, mielai jūs atsakysiu. Na ne, aš manau ir taip aš jau papiknaudžiavau pranešėjų kantrybę ir mes turime savo darbo programą, mums reikia svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą. Todėl dabar norėčiau padėkoti visiems pranešėjams ir uh, tikiu, kad taisyklės bus uh, nustatytos atsižvelgiant į poveikio vertinimą, kurį ir mes turėsime progos apsvarstyti. Taigi, pirmą gegužės pono karos pranešimas bus svarstamas iki gegužės 8 dienos reikėtų pateikti pakeitimus dėl pasiūlymo. 28 gegužės bus pirmas balsavimas ir, pask ir paskui plenarinėje sesijoje balsuosime rugsėjo mėnesį tiek dėl CDR 4. O dabar visiems ačiū, ačiū pranešėjams, ačiū jiems už jų pastangas ir matau, kaip jau jūs keičiatės verslo kortelėmis. vizitinėmis kortelėmis, manau, kad tai rodo susidomėjimą jūsų mintimis. Ir dabar keletos minučių pertrauka, kad salę galėtų palikti tie, kurie nori išeiti, bet labai prašau išeiti labai ramiai, nekeliant triukšmo, nes mums reikia suteikti galimybę Hans Peter Martin susikaupti, kad jis galėtų pristatyti savo pranešimą. Todėl tie, kurie išeinate, prašome tai padaryti tyliai ir greitai. Um, could you, could you please hurry up, because we do have an... Prašau išeinančius paskubėti, nes mes dar turime pagal darbo tarkį apsvarstyti du klausimus. Ir dabar pereikime prie ketvirto klausimo ir prašau visų, kurie nori pasišnekėti, tai padaryti už salės durų. Nes suteiksiu žodį Hans Peter Martinui, kad jis pristatytų mums savo nuomonės projektą dėl verslo registrų sąveikos manau, kad jau tuoj įsivyraus ramybė, kuri reikalinga. Ačiū, ponė pirmininkė, galiu kalbėti labai trumpai, nors tema skamba gana abstrakčiai ir techniškai, bet Ji yra be kita ko tiesiogiai susijusi ir su tuo, ką, ką tik tai mes svarstėme. Nes labai dažnai, kai kalbame apie finansų rinkas, kalbame apie tai, kad nepakanka informacijos, pavyzdžiui, nepakanka informacijos apie įmonas, kurios e, oficialiai prekiauja savo akcijomis biržoje. Ir atsižvelginti dabartinę teisinę padėtį, tai yra elektroninis registras kai kuriuose valstybėse narise, nors tai gana vietos lygių sutvarkytas registras. Svarbiausias dalykas, kad tie registrai būtų susijęti tarpusavyje, nes jie trukdo tolesnį vidaus rinkos plėtotai, bet to teisingumo teismas yra prieėjęs tam tikrus sprendimus, kurie mano, kad verslo registras, kuris yra sudaromas ir tvarkomas vienoje valstybėje narėje, gal, turėtų būti prieinamas uh, suinteresuotėms asmenims kitoje valstybėje narėje. Nebejotinai, kad verslo registras suteiktų naudos ir vartotojams, e, sustiprintų, padidintų teisinį aiškumą, tai būtų ir tam tikra teisinė garantė, nes visada būtų galima įsiaiškinti, kokia yra įmonės padėtis Kita vertus, e, bendras toks sujungimas verslo registrų elektroniniu būdu leistų sutaupyti labai daug lėšų. EBR, Europos verslo registras, kaip žinia, yra e, neprivalomas dalykas ir tik savanoriškumo pagrindu jame teikiami duomenis. Aš manau, kad turi būti užtikrintas, uh, užtikrinta sąveika tarp verslo registrų ir visos Europos verslo registrų. Ir tada mes įsteigsime tai, ką vadiname BRIT, labai gražiai skambanti santrumpa. Bet um, tuo tarpu tai, kas egzistuoja, egzistuoja tik tai paslaugų sektorija. Yra dar vidaus rinkos informacinė sistema, kuri irgi yra viena iš galimybių toliau plėtoti bendrą sistemą. Mes turėtume apsvarstyti kai kurios dalykus gana išsamei. Pavyzdžiui, kaip nekliudomai teikti informaciją investuotojams, uh, įmonėms, kurios norėtų investuoti ir kurioms labai svarbi įmonių, pat, įmonių padėties. Rekomenduojama neapsiriboti vien tik tai kažkokią vieną dabartiniu metu veikiančią sistemą. Komisija kreipėsi mus, kaip žinia, po savo žaliosios knygos pateikimo kad pateiktume nuomonę dėl to, ką reikėtų daryti. Nebejotinai, pirmiausia, ko mes norime, tai reikia bendro europinio sprendimo. Kita vertus, tuo pat metu nereikia pamiršti ir duomenų apsaugos. Ir kad prieiga prie duomenų turi būti ribojama pagal principą būtina žinoti. Taigi tiek trumpai, o dabar laukiu kolegų reakcijos. Ačiū, ponė Martinai. Ačiū, ponė pirmininkiai. Kalbu pono Peterio Zimeno mūsų grupės išdininko vardu, kuris ir nagrinėjo šitą dokumento nuomonės do, projektą. Iš tiesų, šitas klausimas yra labai svarbus, čia matoma akivaizdis spraga. Uh, kad neturim bendro verslo registro, kuriuo visi galėtų naudotis, kuris būtų labai naudingas verslo įmonėms skirtingose šalise, taip pat verslo kreditavimo institucijoms ir taip pat jis būtų naudingas aky teisino įgyvendinimui. Tikrai, ponus ir ponai, Nereikia toli žiūrėti, kad pamatytume, kaip mums sudėtinga buvo gyveninti paslaugų direktyvą, kai bandėme nuspręsti, kas iš tiesų yra paslaugų teikėjai. Ir jeigu turėtume tokį patikimą registrą, iš tiesų sumažėtų ta. Bu, biurokratinė našta. Ir tikrai noriu pritarti pranešėjui ir pasakyti, kad mes norime į steigti registrą, kuris būtų europinių lygių ir visiems privalomas. Tiesiog reikia nuspręsti, kaip realiai tai turėtų būti įgyvendinta, bet tai turėtų būti privaloma priemonė. Antras dalykas tai yra tai, kad toks registras turėtų būti praktiškai panaudojamas. Čia, žinoma, bus įvairiausių lingvistinių, biurokratinių kliučių, sklandžiam tokio registro naudojimui, bet reikia surasti būdų, kaip visą informaciją įregistruoti į tą registrą, kad ji būtų įskaitoma, visiems suprantama ir taip pat užtikrintų teisinį e, saugumą ir taip pat duomenų apsaugą. Taigi tokie yra kriterijai, kurie yra būtini ir turime būti ambicingi, todėl kad tik tai tokiu būdu galėsime panaikinti šitą dabar esančią labai mums kliūdančią spragą. Kas norėtų dar pasisakyti, ponas Išuo? Ačiū pirmininkė. norėčiau vieną mintelę pridėti prie to, kas buvo pasakyta. Įmonės, e, įmonių patikimumas ne visose šalise yra vienodas. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, jeigu įmonė yra registruojama tenai, ten iš tiesų jų registre matysime, kad visos tos registruotos įmonės yra realiai egzistuojančios. Taigi tokių šalių registrai yra patikimi bet kitose šalise yra truputėlį kitaip. Todėl manau, kad šitas Europos verslo registras turėtų būti patikimas ir tai turėtų būti užtikrinta komisijos. Tokiu būdu registras būtų aktyvus ir iš tiesų padidintų skaidrumą visoje Europoje. Iš tiesų pritarėme tokiam pasiūlymui. Ačiū labai. Aš pati esu šešėlinė pranešėja nuo mano grupės ir noriu pasakyti, kad iš esmės Šis klausimas siejasi su Europos privačiųjų įmonių statutu, kurį nagrinėjome praėjusioje kadencijoje. Ir ten bandėme apsvarstyti, kas būtų, jeigu įmonės centrinė administracija veiktų vienoje šalyje, vienoje valstybėje narėje, o uh, realus ofisas būtų kitoje valstybėje narėje. Ir buvo priimtas toks reikalavimas, kad visa informacija turėtų būti prieinama abiejose šalise narėse. Ir taip pat pasiūlėme, kad dokumentai, kurie yra pateikiami Centrinės Europos įmonių registre, turėtų būti e, pateikiami laikantis tokių pačių reikalavimų, kurie yra privalomi registruojant įmonės valstybės narės lygiu. Ir tokiu būdu būtų išvengiama esminių skirtumų tarp formos ir reikalavimų taikomų registruojant įmonę. Todėl mums yra svarbu žinoti, kas vyksta kiekvienoje valstybėje narėje, kokios įmonės ten yra registruotos, kokios yra veikiančios įmonės, kokios ne. Iš tiesų visi tie duomenys yra labai reikalingi ir naudingi. Ir manau, kad yra akivaizdu ir visiems suprantama, kad tas registras turi būti visiems viešai prieinamas, todėl ne, nebūtų čia panelik dalių problemų. Uh, kurti tokį registrą. Žinoma, yra klausimų susijusių su duomenų apsauga, bet juk mes kalbame apie tokius dokumentus, kurie yra prieinami valstybėse narėse jau dabar. Ir jeigu jie būtų tiesiog perkelti į bendrą registrą, tai jokių problemų čia nekiltų, jeigu yra dokumentai. Yra prieinami vienai valstybei nariai, jie turėtų būti prieinami ir visoms kitoms valstybėms narėms. Tad aš tikrai nenoriu, kad mes išsigastume ir pradėtume galvyti, kad, galvoti, kad čia mums bus panelik daug problemų susijusių su duomenų apsauga, juk visi veikiame vienoje rinkoje ir todėl manau, kad yra savaime suprantama, kad tai, kas yra prieinama vienoje valstybėje narėje, turėtų būti prieinama ir kitose valstybėse narėse. Kol kas noriu pasakyti tik tiek, o kai panalizuosiu nuomonės projektą vėliau, tai pasakysiu dar ką nors, tą padarysiu tada, kai ruošime nuomonį pakeitimus. Pone Martinė, ar norite ką nors pridėti? Taip ačiū labai. Dėkoju už tokiu aišku pasisakymą ponui Bulmanui. Noriu padėkoti. Iš tiesų matome, kaip toli liko socializmas Dabar mums reikia to, kas būtų paprasta, aišku, suprantama, kas užtikrintų teisinį aiškumą, taip pat užtikrintų privačių ir konfidencialių duomenų apsaugą. Iš tiesų. Tai ir yra mano pasisakymo esmė ir šio verslo registro pagrindiniai principai. Visą tai būtų prieinama tikriausiai internetiniu būdu, manau, kad visi dėl to sutartume. Pone Bols, uh, iš tiesų būtų labai gerai, jeigu duomenys, kurie yra prieinami vienoje valstybėje narėje, būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse. Ir aš prisimenu kalbas Konstitucijos reikalų komitete, kai mes bandėme išanalizuoti atvejį, kur Švedija bandė išgauti informacijos iš tarybos. Ir kai informacija dėl Europos reikalų buvo padaryta prieinama visoms valstybėms narėms. Iš tiesų, ponė Bols informacija yra ta, kad ne visada informacija yra prieinama visiems, nors taip ir galbūt turėtų būti. Ačiū labai. Pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės 10 diena, 12 valanda dienos ir svarstysime pakeitimus birželio 1 dieną, o balsuosime ekon komitete birželio 2 dieną. O let komitete balsuosime birželio 23 dieną. Nežinau, kada bus viskas per, perduota plenariniam posėdžiui, bet dabartinė, e, dabartinė laiko terminai yra tokie. Pakeitimų pakeit, e, pateikimo terminas gegužės 10. O dabar mūsų paskutinis darbo atvarkės punktas, penktasis, tai yra Europos parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto. Pranešėjas yra ponas Andrėjas Švab. Andrėjas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Atkeliavome prie paskutinio darbo atvarkės punkto, pabandysiu kalbėti trumpai. Nebeliko mūsų dispozicijoje labai daug pinigų, todėl pabandykime sulai... išsaugoti, išlikti susitelkę. Visų pirma, biudžeto procedūros yra dabar tokios, kaip parlamentas ir taryba vieno svarstymo metu turi nuspręsti, koks bus metinis biudžetas šie metai yra pirmieji, kai bus taikomas tokia procedūra, įsigaliojus, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Nežinau, ar tas principas bus mums sėkmingas ar ne, bet pažiūrėsime. Bet mes sekretorijate, pranešėjai, šešėliai pranešėjai iš tiesų stengiasi kiek begalėdami, kad tas, ta procedūra būtų sėkminga. Biudžeto komitetas pats yra atsakingas savo ruoštų rengti nuomonę. Gegužės 10 dieną bus parengta uh, ataskaitą dėl biudžeto trečiosios dalies, trečios skirsnio. Pakeitimai turi būti patikti iki gegužės 12 dienos, tad iš tiesų tie laiko terminai labai griežti. Bet taip yra pagal naują procedūrą. Ir šitos visus laiko terminus matau dokumente. Tad iš tiesų tai bus ir noriu pasakyti, kad pakeitimus prašom siūsti tiesiogiai pranešėjai. Noriu dar iškelti keletą klausimų dėl turinio, kur ekonominių reikalų komitetas galėtų ypač pasitarnauti. Visų pirma, dėl konkurencijos politikos, tai taip pat statistikos ir, žinoma, euro, eurozonos, eurogrupės. Europos pinigų sąjungos stebėsenos. Taip pat darbuotojų mokėjimo išlaidos, mokesčiai, komisija su taryba labai daug diskutavo šitais klausimais. 2011 metų skaidrumas, pavyzdžiui, ir finansų rinkos, tai yra šių metų prioritetai. Taip pat mikropaskolų situacijos gerinimas Europoje. Tai yra 13 skirsnis. Aš dar pas net nespėjau perskaityti viso biudžeto, tad į detalės nesileisiu, bet kolegos, iš tiesų kalbame apie septynerių metų laikotarpį ir mokėjimus, kurie bus išmokami per tuos septynerius metus ir jie gali būti, kad jie šiek tiek keisis metai iš metų, atsižvelgiant į tai, kokia bus situacija. Tad mes, šešėliai pranešėjai, sutarėme visi kartu, kad mums reikėtų pabandyti numatyti biudžetą remiantis praėjusio biudžeto eilutėmis ir jas perkelti į dabartinį biudžetą ir parengti tokį biudžetą, kuris būtų e, gyvendinamas ir veiksmingas, remiantis nustatytais prioritetais. Bet su šešėliniais pranešėjais visą laiką palaikysime ryšius ir aš sakiau, kad reikės galbūt koreguoti viską atsižvelgiant į realią situaciją, o ne tik į griną statistiką. Tack för ordet, fru ordförande. Det är väl bara att konstatera. Ponas Ludvigsson, Pone pirmininkė, naujoji procedūra pakeis viso proceso dinamiką, jeigu norime iš esmės įtakoti galtinį rezultatą, reikia veikti iš anksto, iš karto. Todėl labai svarbu, kad mes kaip ekon komitetas, nusitytumėm aiškę savo poziciją ir kuo greičiau. Taip pat labai svarbu kalbėti viena, vienu balsu iš mūsų komiteto perspektyvos. Ir taip pasieksime geresnio rezultato, jeigu mes busime vieningi savo nuomonėje. Pirmiausiai, manyčiau, mums reikėtų pasiekti konsensuso tarp politinių frakcijų ir paruošti bendrą komiteto atsaką į pranešimą dėl Europos parlamento pozicijos, dėl biudžeto projekto. Matome, kad tokį konsensusą pasiekti yra įmanoma. Dėl komisijos biudžeto projekto bendra pozicija ar nuomonė būtų tokia, kad mūsų interesai yra iš principo apžvelgti, galbūt kai ką galima būtų papildyti ar pakoreguoti, bet daugmaž komisijos pasiūlymas mums yra priimtinas, mano nuomonė. Žvelgiant į projektą, projekto visumą, manyčiau, kad yra dvi problemos. Pirmiausiai 1A. Ir manau, kad šita marža yra pakeista. 5,1 milijono eurų yra labai maža suma. Šita marža mums neduos jokios manevrų laisvės, jeigu mes e, Ja, manysim panaudoti ekonomikos atsigavimui. Aišku, taryba neprie, nepritars, prieštaraus. Galbūt nereikėtų tos maržos didinti, didinant metinės biudžeto lubas. Kitas klausimas yra dėl Europos 2020 finansavimo. Panašu, kad komisija nepasiruošusi įtraukti iš esmės naujų priemonių šiai e, svarbiai politikai. Tiesiog perskirsto jų egzistuojančias lėšas ir tai yra didelė problema. Aš esu įsitikinęs kad nauji pinigai, naujos lėšos, naujai iniciatyvai turėtų būti būtinai skiriamos. Jos, jos yra labai svarbios tam, kad šitą strategiją pavyktų. Europa 2020 strategija finansuojama pagal vienas A eilutę iš esmės, kategoriją. Ir šitos dvi problemos yra susijusios. Nėra nėra rezervo naujam finansavimui ir taip pat nėra pakankamai naujų lėšų šitai Europą 2020 strategijai. Taigi manau, kad komisijai reikia mm, pasiūsti aišku signalą dar iš tų dviejų e, problemų. Turi būti pakankamai e, lėšų e, finansuoti Europą 2020 strategiją, kitaip jinai nebus patikima. Ir žinoma, e, neužtenka žodžių, reikia ir darbų, ir, ir tuos darbus finansuoti pakankamam lėšom. Taip pat dėl koordinavimo, vidinės rinkos koordinavimo lėšų sumažinimas yra abejotinas. Matome, kad eurozonai e, dabar yra įvairiausių problemų ir reikia e, veiksmus stiprinti, o nesilpninti todėl negalėčiau pan, palaikyti komisijos pasiūlymą. Bendrasis padidėjimas yra teigiamas, tačiau negaliu pa, palaikyti, negaliu paremti komisijos pasiūlymo. Kai kur yra sumažinimai, dėl kurių reikėtų padiskutuoti ir pagalvoti apie statistiką. Iš pastarųjų įvykių matome, kaip yra svarbu turėti prieigą prie ati, patikimos statistikos dėl viešųjų finansų. Kalbant apie muitinės klausimus ir e, mokesčius, negaliu pritarti komisijos projektui, nes čia ne, ne, nepakankamai lėšų yra bendradarbiavimui. E, rezoliucija dėl priežiūros institucijos 12 dalyje yra nauja eilutė 15 milijonų paimta iš to rezervo. Būtent to reikia kad e, pakankamai finansuotumėm šitą agentūrą ir tai yra viena iš mūsų svarbiausių, iš svarbiausių prioritetų atinančią mėnesiui. Kitas teigiamas dalykas yra komisijos pasiūlymas didinti lėšas konkurencingumui ekonomiškai sudėtingų laikotarpių. Reikia mm, stiprių ES priemonių konkurencingumui skatinti. Taigi, apibendrinant, dar yra apie daug ką pakalbėti, tačiau komisijos biudžeto projekte nėra esminių e, staigmenų ar pusiausvyros trūkumo, bent jau iš mūsų komiteto perspektyvos. Ačiū. Yes. Ačiū, ponia Karas. Pane pranešiau. Papildant kolegų mintis dėl komisijos biudžeto projekto, tai turiu pasakyti, kad praktiškai visiškai nenumatytas rezervas toms priemonėms, kurių bus būtina imtis dėl politinių priežasčių. Nėra rezervo, kuris leistų manevruoti. Tiesiog komisija bando iš vienos kategorijos į kitą kategoriją perkelti lėšas. 2011 biudžete turi atsispindėti strategija Europa 2020. Tai pirma. Toliau. Du esminiai klausimai pagal strategiją Europa 2020 ir tai yra priemonas, kurios turėtų padėti įveikti krizės padarinius. O tai reiškia, kad reikia daugiau lėšų investicijoms, švietimui, inovacijoms, moksliniams tyrimams ir darbo vietų sukūrimui. O jeigu visą tai, ką mes turime, tai yra bendrai sudėti valstybių narių biudžetai šioje srityje, tai tada mes nesugebėsime nieko padaryti, jau nekalbant apie tai, kad nesugebėsime įsiveršti pirmaujančias gretas. Toliau. Jeigu dabartinė numatyta parama Graikijai ir visi kiti dalykai būtų ateityje geriau kontroliuojami negu kad praeitįje, Nepamirškite, kad mes tai darėme praeitėje. Tai Eurostatą reikia finansuoti visiškai pagal atskirą biudžetą, kad užtikrintume jo kaip statistikos rinkėjo nepriklausomybę. Nes kitaip mes prarasime politinę, politinį patikimumą, nustatydami savo politinius prioritetus. Ačiū vėliau, ponia Glūtė. Ponas Glūtė, atsiprašau. Ačiū. Žvelgiant į pateiktus skaičius, man susidaro įspūdis, kad, pavyzdžiui, bendra užsienio ir saugumo politikai skirtų lėšų dydis nepagristai yra padidintas. Mano frakcija mano, kad jeigu tai yra ir būtina, tai kaip sakė kiti kolegos, Pirmiausia, reikia galvoti vis tik tai apie investicijas į infrastruktūrą, naujų darbo vietų kūrimą, ypač atsižvelgiant į tą darbo rinkos nuopolį, kuris egzistuoja šiemet. Jeigu mes tikrai norime daugiau darbų nuveikti, tai turime daugiau priemonių naudoti, o tai reiškia daugiau lėšų investuoti. Ir kyla klausimas, ar bendroji užsienio ir saugumo politika nusipelno tokio lėšų padidinimo. Gal tai tą procentą, kurio padidintos lėšos šiais ryčiai, reikėtų paskirstyti kitoms rytims. Kas dar nori pasisakyti, klausė pirmininkė. Ponas Švans. Pirmiausiai tai turiu pasakyti, kad kolegos jau gerai pakalbėjo Bet kreipiantis į kolegą iš Švedijos, norėčiau pasakyti, kad aš tikrai domiuosi šiais reikalais. Turiu galvoje pasiūlytą biudžeto trečio skirsnio projektą ir mane tikrai domina grupės pasiūlymai dėl pakeitimų. Aš manau, ką Karnis sakė, tai labai svarbu. Labai svarbu suprasti, kad mes galėsime įgyvendinti politiką vienoje ar kitoje srityje, jeigu ji bus tinkamai finansuojama. Galų galia mes turim strategiją Europą 2020 ir tai yra tarsi pagrindas tolesniems veiksmams. Ir ponui Kliūtė turėčiau pasakyti taip, kad jūs esate teisus. Užsienio, bendrai užsienio ir saugumo politikai numatytas gerokai didesnis lėšų padidinimas, negu tai buvo apdaroma praeitie. Tačiau susitikus su pranešėju, mes kalbėjome, kad diskusija bus labai sudėtinga, jeigu mes apsiribosime tam tikromis tik tai lėšų kategorijomis. Nebejotinai yra visada sričių, kurios nepakankamai finansuojamos. Bet reikia galvoti apie tikslus. Taigi pasikeitimas nuomonėmis visada yra labai naudingas ir buvo naudingas. Aš susisieksiu su šešėliniais pranešiais ir pasirengsiu tinkamai kitai savaitai. Nebejotinai, kad mes jūs nuolatos informuosime per sekretorijatą apie visus atliekamus pakeitimus. Ir labai atsiprašau, kad tiek nedaug laiko turiu šiandien. Gerai. Taigi, birželio 21 svarstysime nuomonę, iki 19 Liepos teiksite pakeitimus, ikon balsuos rugsėjo 6 dieną. Pagrindinėme komitete taip pat bus balsuojama taip pat rugsėjai ir plenariniai sesijoje. Rugsėjai bus dar svarstomas pranešimas. Atsiprašau, plenarnėje spalio pradžioje. Dabar, manau, baigsime darbą ir dar noriu priminti, kad rytoj pirmininkė Lena Saldago neateis, bet nuo pusės dešimt apsvarstysime padėti Graikijoje ir taip pat kitus reikalus, kurie rūpi mūsų komiteto nariams. Taip pat atvyks Michel Barnier iš komisijos, kuris dalyvaus klausime apie vidaus rinką ir jos paslaugą. Taigi iki ryt ryto.